Good morning, welcome. Labas rytas, sveiki susirinkę pirmąjį šių metų komiteto posėdį. Linkiu visiems, kad metai būtų sėkmingi, nes jie labai svarbus Europos parlamentui, mums visiems ir visiems mūsų rinkėjams. Patvirtinkime dabar darbo tvarkę. Noriu pasakyti, kad penktas klausimas, pirmininkų suėgos, tiksliau, žemės ūkio <clears throat> nuomonė dėl BŽP buvo nukelta į vasario mėnesį. Trečiasis klausimas posėdžių protokolo tvirtinimas spalio 22 dienos 2016 e, metų, jeigu komentarų neturite, tuomet e, protokolus laikome patvirtintais. Ketvirtas klausimas pirmininkės pranešimai. Lapkričio 27 dienos posėdėje koordinatoriai nusprendė e, surenkti keitimas nuomonėmis su ponu Džiugašviliu. E, Gruzijos parlamento vicepirmininku atsakingu už lyčių lygybę per moterų komiteto posėdį vasario mėnesį. Dabar e, pradėsime elektroninį balsavimą. Šeštasis e, klausimas. E, e, laikmetis po arabų pavasario, Mena regiono vystimasis, Marina Arena pranešė, pirmas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 22 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 26 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 28 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 29 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 33 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 35 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 36 kas už prieš susilaiko pritarta. 37 kas už prieš prieš susilaiko pritarta. 38 už prieš susilaiko pritarta. 39 kas už prieš susilaiko pritarta. 40 už prieš susilaiko pritarta. 41 kas už prieš susilaiko pritarta pritarta 42, kas už prieš susilaiko pritarta ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta 46, kas už Nuo 46 iki 55 ar galime balsuoti kartu? Ne, dėja negalime iki 52 gal galime balsuoti kartu. Nuo 46 iki 52, kas už prieš susilaiko pritarta 53, kas už prieš susilaiko pritarta 54. Už prieš susilaiko pritarta 55. Už prieš susilaiko pritarta 55. E, galime kartu balsuoti dėl pakeitimo nuo 9 iki 17. 14. Gerai. Nuo 9 iki 13. Kas už? Prieš. Ne, netinka jums. Balsuokime dėl 9 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 15. Kas už prieš susilaiko. Pritarta 16. Kas už prieš susilaiko. Pritarta. 17. Kas už prieš susilaiko. Pritarta. Ar galime balsuoti kartu? nuo 1 iki 8. Kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime vardiniu būdu dėl pranešimo projektos visais pakeitimais. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta, sveikiname pranešėją Mariją Areną ir šešėlinius pranešėjus. Ačiū. Kitas um, balsavimas. Ir uh, dėl septintojo klausimo. Uh, biudžeto, ES biudžeto, bendro biudžeto vykdymo patvirtimas 17 metai, komisija ir jos agentūros pranešėja Malin Bjork. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. Norite pasitikrinti dėl trečiojo pakeitimo, gerai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesti. Vieno balso persvarą. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Pasitikrinkime. Dėl pirmojo kompromiso pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atsiprašau, bet atmestu. Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta dvyliktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl dvyliktojo pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. pakeitimas žodžiu originaliai pastraipai už prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Pakeitimas žodžiu iš keturių dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis už prieš susilaiko. Pritarta. Ketvirtoji dalis už prieš susilaiko. Pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš pasitikrinkime dėl septintojo pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo, pradame balsuoti. Keturioliktasis pakeitimas. Taip, baig, baigiame balsuoti. <clears throat> Atmesta. Pakeitimas žodžiu. Kas už? Aš norėčiau paprieštarauti šiam pakeitimui žodžiu. Reikia dviejų, kurie paprieštarautų. Taigi, nebalsuosime dėl šio pakeitimo. Dabar konstatuojamasis dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar e, balsuojame vardiniu būdu dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname Malin Bjork ir šešėlinius pranešėjus. Ačiū. Kitas klausimas. Uh, 2017 metų biudžeto e, vykdymo patvirtinimas pranešėja Malin Bjork, Europos lyčių lygybės instituto biudžetas. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko, reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti, balsuoti, baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. E, e, Penktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas trys dalys. Kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies? Gerai, pradedame balsuoti. Atmesta. Prieš pasitikrinkime dėl trečiosios dalies. Balsuoti pradame ir baigiame pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Aštuntasis pakeitimas, trys dalys, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kas už trečią dalį? Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 90 pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 10 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta. 11 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta Pasitikrinkime balsuoti. Pradedame ir baigiame. Atmesta. Dabar pakei tiksliau originaliai teksto versija. Ne žodinis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar vardinis balsavimas dėl nuomos projekto su pakeitimas. Pradedam balsuoti. And vote is closed. It's a dog. Pritarta. Sveikiname ponę Malimbir. Kitas. E, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras užimtumo ir socialiniai aspektai meninė augimo žalgoje 19 metai e, Pina Pičerno pranešėja. Pradedame nuo originalaus teksto. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuokite. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta devintasis pakeitimas, kas už, dešimtasis. Kas už, prieš, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Vienuoliktasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Aštuonioliktasis kas už, prieš, susilaikė, tikrinsime. Balsuokite. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Dvyliktasis, pirmoji dalis. Kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktasis už, prieš, susilaikė, tikrinsime. 14 pakeitimas, prašom balsuoti. 14 baigiame. Atmesta. 15 kas už, prieš susilaikė, priimta. 16 už, prieš susilaikė, tikrinsime. 16. Baigiame. Atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 24. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, atkrito. Nereikia dėl jos balsuoti. Toliau. 20. pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 21. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti 21. pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigėme. Atmesta. Pirminis tekstas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname. Atmesta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirminis tekstas kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame atmesta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite tikrinti? Pirmasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis atkrito, trečiasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikrinsime. Ketvirtasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, tikrinsime šeštąjį pakeitimą, prašom balsuoti, baigiame balsuoti, patvirtinta, septintasis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, norite tikrinti, gerai, septintasis pakeitimas, balsuokite, baigiame, patvirtinta, Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, nuomonės projektas su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname ponę Pina Pičerną. Jūs sveikiname ir šešėlinius pranešėjus, kurie dirba kartu su jumis. Kitas klausimas. Moterų teisės vakarų Balkanuose. Mūsų pranešė yra Biljana Borzan. E, balsuojame dėl viso teksto. Varinis balsavimas, ne? Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu pirmiausiai. Pirmiausiai balsuojame dėl klausimo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar pranešimas e, moterų teisės vakarų Balkanuose, pranešė, kaip sakiau, Biljana Borzan, pradedame balsuoti. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas tikriname. Norite pastikrinti gerai? Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 15 kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Antrasis kompromisas, balsavimas pradedamas, baigiamas. Patvirtinta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dvidešimtasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt antrasis, kas už, prieš prieš susilaikė priimta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 kas už prieš susilaikė reikia tikrinti. 24 pakeitimas. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmesta. Devintasis kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 27. Kas už, prieš susilaikė priimta. 28. Už, prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas. Už, prieš susilaikė priimta. 32. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis už prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji už prieš susilaikė priimta. Penktoji už prieš susilaikė priimta. 34 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė priimta. 38 už prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Pirminis tekstas su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimta. 44 kas už, prieš susilaikė priimta. 45 už, prieš susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė priimta, 48 už, prieš susilaikė priimta, 49 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta, 50 kas už, prieš susilaikė priimta, 51 už, prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 54 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 56 už, prieš susilaikė priimta. 57 už, prieš susilaikė priimta susilaikė paimtas. 58 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš. Balsuosime be žodinio pakeitimo 58 be žodinio pakeitimo kas už, prieš, susilaikę, tikriname. Balsuokite kortelėmis, baigiamas balsavimas, patvirtintas 59 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė, priimta, 60 pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Tikriname antrąją dalį, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaikė priimta. Penktoji už, prieš, susilaikė, tikriname. Balsavimas pradedamas, baigiamas, atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta tikriname. Jame tai balsuoti. Atmesta. Šešiasdešimt trečiasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šešiasdešimt ketvirtasis kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 66 kas už prieš. At, 65 atsiemė autorė. 66 dėl jo balsuojame kas už prieš susilaikė atmestas. 67 kas už prieš susilaikė atmestas. 68 kas už prieš susilaikė patvirtintas. Pirminis tekstas atkrito jis. Balsavimas dėl jo. 70. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Reikia pasitikrinti vis tik tai. 70 pakeitimas, tikriname, balsuokite. Baigiame balsavimą. Atmesta. 69 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Tikriname. 69 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septyniasdešimt pirmasis pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė primta. Antroji už. Prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis už. Trečioji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji už, prieš susilaikė priimta. Penktoji už, prieš susilaikė priimta. Šeštoji už, prieš susilaikė priimta. 72 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 73 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 74 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 75 kas už, prieš susilaikė atmestas. 76 kas už, prieš susilaikę. Tikrinsime. 75, sako pirmininkė. Baigėme. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83 už, prieš, susilaikė, atmestas. 84 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 85 už, prieš, susilaikė, atmestas. 86 kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 88 už, prieš, susilaikė, atmestas. 87. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 89. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 90. Už prieš susilaikė atmestas. 91. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtoji už, prieš, susilaikė, priimta. 92 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, prieš, susilaikė, tikriname. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. E, pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš susilaikė, priimta. Tikriname vis tik antrąją dalį, prašom balsuoti, baigiamas balsavimas atmesta. Devyniasdešimt ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt penktasis už, prieš, susilaikė, tikriname. Devyniasdešimt penktasis. Balsuokite. Baigiu balsavimą. Atmesta. 96 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. 97 kas už, prieš susilaikė atmesta. 98 už, prieš susilaikė priimta. Norite pasitikrinti 98. Gerai, prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 99. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 101. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 102. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 103 už, prieš susilaikė priimtas, 104 už, prieš susilaikė atmestas, 105 kas už, prieš susilaikė atmestas, 106 kas už, prieš susilaikė atmestas, 107 už, prieš susilaikė, atmestas 108 už, prieš susilaikė, atmestas 109 kas už, prieš susilaikė, atmestas 110 kas už, prieš susilaikė, atmestas 111 už, prieš susilaikė, priimtas 112 112 kas už, prieš susilaikė priimtas. 113 pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Norite tikrinti antrąją dalį? Gerai. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Trečiasis už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis už prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. Septintasis už prieš susilaikę priimta. Aštuntasis pakeitimas, techninis pakeitimas žodžiu, kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, tikriname devintasis pakeitimas. Baigiame. Atmesta. Dešimtasis už, prieš susilaikė, priimta. Vienuoliktasis už, prieš prieš susilaikę priimta, 12 už prieš susilaikę priimta. Pasiūlymas e, dėl rezoliucijos su pakeitimais, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Sveikinu ponę Bilianą Borsan pranešėją ir visus šešėlius pranešėjus. A, ok, ok. Uh, point 11. Vienuoliktasis darbo tvarkės klausimas. Misija į Italiją. Jeigu niekas neturi pastebėjimų, laikome, kad ataskaita misijos patvirtinta. Sutinkate su tuo? Gerai. Kitas darbo tvarkės klausimas. Dvyliktasis. Moterų vaidmuo užkirantant kelią radikalizacijai pranešė Teresa Jimenez Beseril Barijo svarstysime klausimai, kurie atsakoma žodžiu, taip pat pasiūlymą rezoliucijai. Norėčiau suteikti žodį poniai Jimenez Beseril. I didn't understand. I was thinking. Thank you very much, uh, Chair. Eh, bueno, solo... Dėkui, pirmininkė. E, labai trumpai kalbėsiu. Paprasčiausiai norėčiau paaiškinti, kodėl siūlome rezoliuciją ir kodėl parengėme klausimai, kurie sakome žodžiu. E, dėl to, kad e, strategija kovos su terorizmu aš labai E, kalbėsiu trumpai. E, tai kalbėsiu apie pro, apsaugojimą e, ar užkirtimą kelio radikalizavimui ir aukų apsaugą. Ir labai svarbu, kovojant su terorizmu, reikia kovoti su radikalėjimu ir mes parengėme visą eilę pranešimą Europos parlamente ir e, tas aspektas yra labai akcentuojamas kaip vienas iš pagrindinių ir komitetas e, specialusis, kuris nagrinėja pusantrų metų terorizmo problemą, kuris parengė pranešimą, daug dėmesio skyrė kovai su radikalizmu ir taip pat mm, kalbama apie moterų vaidmenį. Kaip Anksčiau galvojame e, Dašo, e, priklausomas Dašui ar kovo Sirijoje, e, moteris dažnai būna paimamos vergoven, jos yra sekso vergės, bet taip pat moteris vaidina ir gana aktyvų vaidmenį, ypač jaunų moterų yra radikalizuojamos interneto pagalba būdamos netgi namuose, labai greitai Pavyzdžiui, per interneto puslapius specialius e, jų pažiūros tampa labai radikalios, labai stiprus įsitikinimai, matome tokią tendenciją ir labai svarbu yra ją e, išnagrinėti gerai ir rinkti statistinius duomenys. Antra dalis yra galbūt šviečiamoji labiau, reikia kalbėti apie moterų vaidmenį kovojant su radikalėjimu ir radikalizavimu. E, moterys, seserys teroristų ar vaikinų, kurie dar nėra teroristai, bet kurie žengia radikalėjimo keliu, yra, jų artimos jiems moteris gali sustabdyti juos nuo, e, pavyzdžiui, e, tam tikrų veiksmų, užkirsti kelią teroristiniams išpoliams. E, negalėjau surašyti daug, vis, daug idėjų į tekstą, nes jis yra ribotas. Uh, tai yra pagrindinės mintys. Yra e, nemažai pakeitimų, nepristatysiu dabar jų visų, jūs žinote, e, kokie jie. Ir vienintelis dalykas, ko norėčiau paprašyti, yra e, kad mes akcentuotume kovos su radikalizavimu centro vaidmenį, kuris jau veikia nemažai metų, taip pat reikia e, su 25 sausio yra pakeitimų pateikimo terminas ir e, sieksime balsuoti vasario mėnesį. Ne, komitete, ne plenarinėje sesijoje, susipainiojau. Lauksiu pakeitimų iki 25 dienos, neturime daug laiko, bet jūs e, tekstą esate gavę prieš keletą dienų, tai įsivaizduoju, kad pavyks pateikti tuos pakeitimus ir tiek. Uh, uh, Ačiū ponia Jimenez Besaril. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Pirma, Julie Ward. Prašom. Ačiū pirmiausia už tai, kad šis klausimas yra svarstomas. Noriu padėkoti pranešėjai už jos darbą iki šiol šio klausimu. Yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau pabrėžti ir pateiksiu pakeitimų e, dėl šių dalykų. Man atrodo, kad svarbu iš tikrųjų yra moterų vaidmuo kaip taikos kuriejų, moterų vaidmuo konfliktų prevencijos rytyje. Svarbiausia, kad pirmiausia nekiltų tokia situacija, kuomet moteris yra radikalizuojamos ir nori dalyvauti ekstremistinėse ar teroristinėse veiksmuose. Jeigu moteris dalyvauja pokalbį prie stalo, tuomet yra mažiau konfliktų. Norėtume pasakyti kažką pozityvaus apie moteris, kurios e, gali padėti e, vykdyti pokyčius ar užkirsti kelią radikalizavimui. Ir dėl to reikia e, pateikti pozityvų naratyvą apie stiprias moteris iš įvairių kontekstų. Aš norėčiau pabrėžti taip pat meno ir tarpkultūrinio dialogo vaidmenį, tai man atrodo svarbu dėl to, ką aš veikiau prieš ateidama į politiką, žinau, kad tie dalykai veikia. Ir ta strategija, kurią aš naudojau praeitie ir e, kito, e, tame darbe, e, kurį aš dirbau švietimo ir kultūros komitete, turėtų atsispindėti ir šioje rezoliucijoje. Svarbu pabrėžti ir neigiamą smurto ciklo poveikį, piknaudžiavimo poveikį Gyvename labai mm, nevienodų galimybių e, visuomenėje ir kol tai e, bus, e, smurto pasitaikys visose gyvenimo srityse. Tai yra labai svarbus veiksnys taip pat ir radikalizavimo atvejais. Man svarbu, kad tekstas būtų subalansuotas, kad smurtinis ekstremizmas ne tik pasi, nepasireikštų E, kai kalbam apie smurtą e, fizinę prasme, bet taip pat apie smurtinį diskursą. Ir man taip pat svarbu, kad ne pateiktume to islamofobinėme kontekste, noriu priminti visiems, kad Joe Cox buvo nužudytas dešiniųjų, e, nužudyta baltųjų ekstremistų mažame miestelėje Anglijos šiaurėje. O jos sesuo ėmėsi labai aktyvaus vaidmens, bandydama suvienyti bendruomenės ir, ir naudojo šūkį e, daugiau bendrumo. Ačiū. Toliau žodis poniai Beatriz Besera, prašom. Yes, prezidenta. Dėkuoju, pirmininkė. Mes dirbame ketverius su pusę metų e, kalbame daug apie moterį vaidmenį užkent kelią radikalėjimui ir labai malonu, kad e, mes tuo klausimu ir rezoliuciją baigsime savo kadenciją. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Mes šešėliniai pranešėjai sieksime prisidėti konkrečiai, kad sukurtume pridėtinę vertę. Uh, šiam dokumentui aš savo ruoštų ir kaip Aldė atstovė norėčiau pasakyti, kad e, pakeitimai skirti akcentuoti tam tikriems labai praktiškiems dalykams e, minimi, minimos ES priemonės, kuriomis turėtume geriau pasinaudoti konkrečiai auditorumų ataskaitas, e, tikrinama labai konkrečiai pastangos, pavyzdžiui, darbai tokių struktūrų kaip ES tinklas, skirtas kovoti su radikalėjimu. Ir ankstesniuose dokumentuose šioje srityje nebuvo jo kalbama konkrečiai apie moterų vaidmenį, užkertant kelią radikalėjimu. Yra pranešimas 14 metų dėl kovos su radikalėjimu. Uh, E, taip pat žinome, kad e, REN to tinklo grupės yra atitinkamai struktūrizuotos, atsirado prieš porą metų maistiškumo centras, yra darbo grupės tinkle, bet konkrečiai neužsima mo moterų klausimų, kalbam apie jaunimą, šeimas, e, mokyklas. Ir net audito rūmai sako, kad nepakankamai vertės sukūriama, atsižvelgianti tai, kiek skiriama finansavimo tam tenk, tinklui. E, ir neužtikrinami tikslai mūsų prevencijos srityje pakankamai. E, taigi mūsų pakeitimai bus su tuo susiję. Ir REN, taigi kalbėsime apie e, REN, tai yra tinklą skirtą kovoti su e, radikalėjimu ir praeitie e, taip pat atsirado kitų dokumentų, turiu galvoje 18 metų gegužės 23 dienos tarybos išvados, kalbama ten apie kitas grupės Bet galbūt e, moterų vaidmuo yra svarbesnis prevencijos srityje. Ir taip pat e, bandant sugražinti į gyvenimą radikalizuotus asmenis. Aš norėčiau padėkoti dar kartą pranešėjai ir norėčiau akcentuoti e, žmogaus teisės. Šiandieną po pietų žmogaus teisų pakomitetyje e, bus surinktas klausimas, pakviesti yra ekspertai e, kurie kalbės apie e, radikaliz... užkirtimo kelio radikalizavimui ir moterų vaidmenį. Žmogaus teisės taip pat. Ačiū dabar Marin Bjork. Eh, Labai ačiū, aš noriu padėkoti pranešėjai taip pat. turiu pasakyti, kad aš mastau daugiau mažiau panašiai kaip ir Džiulį. Manau, kad, kad kai kalbėjome, kad parengsime klausimai, kurie atsakoma žodžiu ir rezoliuciją, turėjome galvoje, kad yra įvairiausios pobūdžio radikalizavimo. O dabar kalbame tik tai apie radikalizavimą islamo valstybės kontekste. Aš manau, kad Europos parlamente esame žengę didelių žingsnių šia, šioje srityje. Esame priėmę rezoliuciją dėl dešiniųjų smurto naikinama Europoje, ką patvirtinome prieš poros plenarinių sesijų. Ir svarbu pabrėžti ir tą smurtą, kuris nukreiptas prieš moteris ir tą smurtą, su kuriuo moteris privalo susitaikyti Europoje. Taigi aš manau, kad šis klausimas ir rezoliucija yra platesnė, kai kalbame apie, rezoliu... apie radikalizavimą, apie grėsmės moterų, uh, grėsmės moterų, moterim prieš moteris, smurtą prieš moteris ir uh, moterų vaidmenį užkertant kelią radikalizavimui, reikia siekti labiau subalansuotos rezoliucijos, rezoliucijos, reikia siekti labiau subalansuotos rezoliucijos, kad tai yra grėsmė kylanti moteriams, moterų teisėms. Galime kalbėti ir apie Joe Cox atvejį, bet ir apie Breiviką, taip pat, kuris parašęs yra manifestą, kurio trešdalis yra pagrįsta, kurio trešdalis pagrįstas neapykanta moteriams. Taip, tai jis kupinas rasizmo, bet trečdalis e, to manifesto nukreiptas prieš moteris. Turime e, matyti, kokią radikalizaciją e, pasitaiko ir Švedijoje, ir Šiaurės Europoje nacijų organizacijos žygioja gatvėmis. Tokio radikalizacijos forma taip pat akivaizdi ir turime apie tai taip pat kalbėti ir turime uh, E, taip pat paminėti darbą, kuris nukreiptas prieš tą reklizavimą, kuris nuveiktas ir tą turime paminėti. Ačiū, ponia Agnieška Kozlauska, bet nedaugiau kaip dvi minutės prašom, nes ministras Būda jau atvyko ir turime pradėti pokalbį su juo apie Rumunijos prioritetus. Taigi prašau, nelgiau kaip dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė, noriu trumpai padėkoti Terezai Jimenez už tai, kad ėmėsi šio klausimu, už labai profesionaliai parengtą rezoliucijos projektą. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms e, dėl to, kad reikėtų e, dar papildomai pabrėžti moters e, ar moterų kaip permainus ir taikos skatintojų aspektų, tačiau manau, kad ponios Jimenės pasiūlymas šiai temai suteikia tam tikras reikiamas proporcijas ir labai svarbu, kad tas aspektas ir tas rodiklis iš rezoliucijos nebūtų išbrauktas. Ačiū. Jimenės besiril dabar. Labai ačiū, kaip sakiau pradžioje. E, lauksiu pakeitimų iš visų, išnagrinėsiu juos. Pritariu poniai Ward, įkalbė apie moterų vaidmenį e, taikos e, kūrimo kontekste ir sprendžiant konfliktus Afrikoje ir kitur labai svarbus yra moterų vaidmuo. Ir aš uh, taip pat įrašau terorizmą, nes e, tai susiję ir su kairiuoju ir dešiniuoju terorizmu, nesirenkama aukos, e, kai žudomi žmonės ir niekas jų neklausė, kokie pusė jie priklauso. Kai kalbame apie terorizmą, manau, kad turime uh, E, kovoti su radikalizavimu, iš kur jis, iš kurios pusės jis beteitų. Ir bet jis kalbėjo apie antiradikalizavimą, ji minėjo tinklą, dėl to mes turime ir reikia, kad e, jis ekonomiškai būtų sustiprintas, kad būtų galima tame tinkle aptarti visus klausimus, visus aspektus. E, ar tai būtų kraštutinių kairių ar kraštutinių dešinių ekstremizmas, tikrai neturiu jokių problemų su tuo. Dėkoju, norėčiau priminti Jums, kad terminas pateikti pakeitimams yra sausio 25 diena. Balsuosime komitete vasario 27 dieną. O dabar kitas klausimas darbo tvarkės. E, tarybai pirmininkaujantys šalis prisistatys. E, atvyko pas mus Marijus Konstantin Budai, e, darbo socialinio teisingumo ministras. Jis pristatys e, Rumunijos kaip taryboje pirmininkančios šalies prioritetus moterų teisų ir lyčių lygybės rytyje. Ministrė, tai yra pirmas pirmininkavimas jūsų šaliai, tačiau šią kadenciją paskutinis pirmininkavimas, nes nedaug laiko liko iki rinkimų. Dėl to labai svarbu, kad sėkmingai baigtųsi trišalės darybos dėl kai kurių mūsų komitetui ypatingai svarbių klausimų. Esame pasirengę išklausyti jūsų informacijos apie prioritetus. Prašom. Prašom. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Labai ačiū, ponia pirmininkė, už įžanginius žodžius ir už galimybę man kalbėti čia. Mes puikiai suprantame, kad turime nedaug laiko savo pirmininkavimo metu, todėl e, pasiremsime ir jūsų paramą ir užtikriname, kad sieksime bendradarbiauti, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai ir narės. Praėjus 12 metų po Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą mes e, nuo sausio pirmos te, mums teko atsakomybė pirmininkauti ES tarybai. Šių įgaliojimų e, vykdymas, pasirinkimas jiems buvo didelis prioritetas. Rumunijai pirmininkavimas ES tarybai yra puikiai proga įrodyti, kad ji e, išpažįsta Europos vertybės, įrodyti, kad ji remia Europos projektą ir tiesiogiai prisidėti e, prie jo stiprinimo. Europos projekto vienybės išlaikymas ir Europos politikos integralumo užtikrinimas, kad e, būtų tai naudinga piliečiams, yra strateginis tikslas, kurio pagristas visas Rumunijos pirmininkavimo darbas. Man tenka garbė Jums šiandien pristatyti bendrus Rumunijos pirmininkavimo ES taryboje tikslus bet taip pat ir prioritetus, kurie konkrečiai tenka užimtumo ir socialinių reikalų srityje šio pusmečio metu. E, kaip fundamentali mūsų darbo šis e, bus e, Europos piliečiai, jų lūkesčiai ir siekiai. Mūsų požiūris turėtų būti realistiškas ir ambicingas, nes realistinis, todėl kad mes suprantame, kad pirmininkaujame sudėtingų metų, kuomet vyksta breksito procesas, vyks rinkimai į Europos parlamentą, kaip pane pirmininkė ką tik minėjo, bus diskutuojama apie Europos Sąjungos ateitį Sibijų e, vadovų sustikime ir reikia svarstyti sudėtingus dokumentus, tokius kaip daugiametė finansinė programa, kas šiuo metu ir e, vyksta. Šiame kontekste e, svarbu panaudoti kolektyvinės pastangas ir stiprią politinę valią tiek e, taryboje, iš valstybių narių pusės, tiek Europos parlamente. Mes taip pat norime būti ambicingi, nes siekiame dirbti veiksmingai ir užtikrinti, kad būtų pasiekta aiškiai pažanga, kaip galima daugiau sričių ir tokiu būdu e, kažką apčiopiamą suteikti ES piliečiams. Viena iš temų, e, kurias, kurias, su kuria dirbsime horizontaliai ir kurią norime pabrėžti, tai yra Europos ateitis. Ir tikimės, kad e, šiame kontekste CBU vadovų susitikimas gegužės 9 dieną bus svarbus žingsnis stiprinant Europos projektą. Mūsų pirmininkavimo prioritetai gali būti sugrumbuoti ties keturiais ramščiais. Pirmiausia, konvergencijos Europa, antra, e, saugi Europa, ant, trečia, Europa kaip pasaulinis žaidėjas ir ketvirta, bendrų vertybių Europa. E, ir Europos vertybių srityje būtent lyčių, lyčių lygybė yra vienas svarbiausių prioritetų mūsų pirmininkavimo metu. Ir čia yra įvairios temos, kurios svarbios, tai yra skaitmenimas, e, transportas ir taip toliau. Mūsų prioritetas yra siekti užtikrinti vienodas galimybės vyrams ir moteriams e, darbo rinkoje, mažinti atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterių ir įgyvendinti priemonės skirtas užtikrinti tikrą pusiausvyrą darbe ir e, asmeniniame gyvenime tiek tėvams, tiek besirūpinantiems kitais. Lygybė tarp vyrų ir moterų yra asmenis išteklius, siekiant propaguoti sąžininką įtraukiantį ekonomikos augimą. Taip pat turime uh, labiau skatinti moteris užimti vadovaujančias pozicijas ir propaguoti lyčių lygybę kaip labai svarbu veiksmai kovojant su neligybė. Taip pat nediskriminavimas yra būtina sąlyga, siekiant užtikrinti vienodas galimybės įvairių kategorijų žmonėms, remiantis tokiais kriterijais kaip, pavyzdžiui, religija, tikėjimas, tam tikro lygio ar tipo e, neįgalumo, seksualinės orientacijos ir taip toliau. Šių principų taikymas įvairiose E, sektoriuose, darbo rinkoje ir visoje visuomenėje gali prisidėti prie ekonomikos auginimo ir socialinės sanglaudos ir siekti klesančių valstybių. Siekiant užtikrinti vienodas galimybės darbo rinkoje, teisėkuros prasme mes bandysime užbaigti darybas su Europos parlamentu dėl direktyvos skirtos e, darbinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvirai. Mes suprantame, kad diskusijos jau pakankamai pažengusios į priekį ir trialogas sausio 24 dieną bus mums galimybė užbaigti šios, šio dokumento rengimą, kas yra labai svarbu Europos piliečiams. Taip pat bandysime rasti sprendimus, kad būtų atblokuotos darybos dėl direktyvos, dėl E, lyčių pusiausvėros gerinimo bendrovėse, e, kurios nėra listinguojamos bendrovės. Mes e, žinome, kad šis dokumentas užblokuotas taryboje jau daug metų, bet mes bandysime paieškoti sprendimų, kaip pasistumėti į priekį ties šiuo dokumentu taip pat. Taip pat renksime diskusijas apie direktyvą dėl vienodo traktavimo neklausomai nuo religijos, įstikinimų, neįgalumo, amžiaus ar seksualinės orientacijos tam, kad galėtume pateiktume pažangos ataską, ataskaitą EPSCO taryboje e, birželio mėnesį. Jei kalbėsime apie neteisėkuros klausimus, pateiksime tarybos išvadas dėl e, atlyginimų skirtumų šalinimo tarp vyrų ir moterų. Ir šio prioriteto kontekste renksime aukšto lygio konferenciją skirtą lyčių lygybei gegužės 30-31 dieną ir taip pat konferencija, kuri vadinasi Stambulo konven konvencijos perspektyvos, naujas horizontas, paradigmos keitimas visiems sprendimus priemantiems. Ši konferencija vyks e, birželio 4-6 dienomis. Užimtumo ir socialinių reikalų sritis susiduria su didžiuliais iššūkiais ES lygmenių. Tai yra sritis, kuri turi tiesioginį poveikį e, žmonėms, Europos piliečiams. Ir todėl mes remsime Europos socialinio teisų ramščio įgyvendinimą, skatindami diekti, siekti lyčių galimybių, lygių galimybių, vienodo patekimo į darbo rinkas, e, sąžingų darbo sąlygų užtikrinimui, socialiniai įtraukčiai, e, plačiau įtraukiant socialinius partnerius darbo jėgos judumo propagavimas ir skatinimas yra labai svarbus, didinant vidaus rinkos efektyvumą. Bet taip pat e, tai svarbu reaguojant į demografinę evoliuciją. Todėl mūsų pirmininkavimo metu mes propaguosime darbo jėgos judumo principą kaip augimo ir konkurencingumo stiprinimo priemonę. Bet taip pat e, kalbėsime apie e, rizikos mažinimą ir saugesnių darbo sąlygų užtikrinimą teisėkuros pagrindai šioje srityje ir e, direktyvos susijusios su e, kancerogeninių ir panašių grėsmių darbo vietoje mažinimo peržiūrą. Kaip minėjau, EPSCO taryba įveiks e, kovo 15 Bruselėje ir 13 Birželio Luksemburgėje ir Neformalus ministrų susitikimas vyks balandžio 10-11 dienomis Bukarešte, kur kalbėsime daugiausia apie lyčių lygybės klausimus. Be konferencijų, kurias minėjau, kurios susijusios su lyčių lygybė, dar norėčiau paminėti keletą kitų svarbių renginių. Tai yra aukšto lygio renginys skirtas skatinti motintis užimti vadovančias pozicijas. Tai bus renginys kovo 7 dieną Briuselėje. Taip pat konferencija skirta uh, vaikų dalyvavimam priimant e, sprendimus. E, tai e, įvyks Bukarešte 6-7 gegužės. Taip pat konferencija bus skirta gerinant suaugusių įgūdžius. Ši konferencija vyks birželio 6-7 Bukarešte. Mes esame stikinę, kad mūsų pirmininkavimas prisidės prie apčiopiam rezultatų siekimo Europos piliečiams, bet tai bus tik tai įmanoma E, su valstybių narių ir atitinkamų ES institucijų parama. Na, o dabar norėčiau pristatyti keletą detalių susijusių su e, dokumentais, apie kuriuos norėtume e, diskutuoti su jūsų komitetu. Direktyva dėl profesinio ir privataus gyvenimo pusiausvėros. Tai yra Austrijos pirmininkavimo e, darbo rezultatas. Ir dabar turime brandų tekstą, kuris e, yra arti rengimo pabaigos. Mes tikimės, kad rytoj per trialogą mums pavyks pasiekti politinį susitarimą dėl šios svarbaus dokumento tiek tėvams, tiek kitus asmenys prižiūrintiems žmonėms. Antra direktyva dėl lyčių e, pusiausvėros įmonių valdymo struktūrose. Mes ir toliau remiame šio dokumento rengimą ir tikimės pasiekti pažangos taryboje, nepaisant to fakto, kad dokumentas užblokuotas jau mm, taryboje seniai. Todėl surenksime dvišalės diskusijas su valstybės narėmis, kad išsiaiškintume, kokios yra galimybės siekti lankstumo ir koks yra bendras darybų, e, kokia yra bendra situacija. Trečia, e, horizontalių e, direktyva dėl kovos su diskriminavimu ir e, vienodų traktavimo. E, taryboje ketiname toliau diskutuoti darbo grupių lygėje ir tikimės peržiūrėti tekstą, kad galėtume pateikti pažangos ataskaitą per EPSCO e, posėdį birželio mėnesį. Ketvirta. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos kova su visomis smurto prieš moteris ir merginas e, formas yra fundamentalus e, elementas susijęs su pagrindinės teisėmis. Taryba ne vieną kartą pabrėžė savo siekį panaikinti visas smurto formas. Tokie nusikaltimai turi neigiamą poveikį e, visą Europos visuomenėje. Noriu priminti Jums tą faktą, kad visos 28 valstybės narės yra jau pasirašiusios e, Stambulo konvenciją, o 20 ir ratifikavo šią konvenciją. 17 metų gegužės 11 dieną taryba priemė sprendimą pasirašyti konvenciją. Ir e, tokiu būdu e, vyks toliau prisijungimo prie šios priemonės procesas. Gerbimi Europos parlamento nariai ir narės. Labai ačiū Jums uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti į Jūsų klausimus. Tik, taip pat tikiuosi, kad atvyksite ir apsilankysite Rumuniją. Ačiū ministriu už prezentaciją. Dabar galės pasisakyti e, komiteto nariai. Pirmoji kalbės Agnieška Kozlovska, Europos Liaudės partijos frakcijos koordinatorė. Ačiū. Pone pirmininkė, Gerbiamas ponė ministrė, pirmiausiai e, noriu pasveikinti perimus pirmininkavimą ES tarybai tokiu sveitingu metu, kuomet artėja rinkimai ir kiekvienas sprendimas ir darbo tempai mums yra labai svarbus. Labai noriu padėkoti už pristatytus prioritetus, ypač už tai, ką kalbėjote savo įžangos pabaigoje. Visas tas. Uh, deklaracijas, kurios jau ištisus metus e, e, yra dėtos į tarybos stalčius e, ir ten seniai guli, jūs pamėginsite tą uolą kažkaip pajudinti. O kalbant apie komisijos Reding rengiamą direktyvą dėl lyčių lygybės, tai galiu tik tai e, jums e, parekomenduoti, nes tuo metu aš svarstą tą direktyvą lankiausi Lenkijos Seime ir daugumą valstybių pritarė direktyvos nuostatoms ir tikslams, tačiau e, kelia bejonių subsidirumo principo taikymas joms, taigi reikėtų padiskutuoti apie tai, kodėl ES lygmenį šį klausimą keliame, nes tai yra labai svarbus aspektas, nes tikrai niekada nesusidūriau su tuo, kad kas nors prieštarautų direktyvos tikslam. Problemą kelia tik subsidirumo klausimas. Kalbant apie Stambulo konvenciją, taip pat labai teigiamai vertiname tai, kad norite daryti tam tikrą spaudimą valstybės narėms, kurios yra pasirašytos, bet dar neratifikavusios šios konvencijos. Ta spaudimą verta daryti, noriu atkreipti dėmesį į tai, E, kad ES pasirašė konvenciją labai siauroje taikymo srityje, tik tai dėl dviejų straipsnių ir e, manau, kad ES lygmenių galėtume daug e, platesnę apriepti taikyti šios konvencijos ir mes siūlome būtent tą ir padaryti. Nes vienas dalykas yra ratifikavimas konvencijos, kitas dalykas jos apriptis, nes šiuo metu jos apriptis yra ES tik tai lašosi jūroje, turint omenyje tas e, e, pasidalomosius įgaliojimus. ES lygmenių tarp valstybinarių ir ES. Na ir e, svarbiausias klausimas yra moteris darbo rinkoje, lyčių lygybės užtikrinimas darbo rinkoje šiuo metu tikrai moterų padėtis darbo rinkoje yra labai bloga ir iš tiesų visa ta istorija susijusi su e, profesinio ir šeiminio e, gyvenimo derinimu e, yra paliekama moterims, tai yra moterų problema, nes didžiąją dalį namų darbų, namų ruošos darbų arba vaikų, vyresnio amžiaus šeimos narių priežiūros darbų tenka moterims ir taip pat tas 40 procentų pensijų e, skirtumas tarp vyrų ir moterų yra taip pat skandalinga, todėl labai svarbu yra parengti tinkamą direktyvą dėl e, šeiminio ir profesinio gyvenimo tarpusavio pusiausvėros. Ir man šiek tiek nustebino, kad jūs šiek tiek rezervuotai pasisakėte šią temą, nes tai yra viena iš svarbiausių temų šios kadencijos Europos parlamente. Ir viena iš svarbiausių temų, kalbant apie moterų teisės, apie moterų pajamas, mes norime, kad moteris galėtų gauti atlyginimus atitinkančius jų uh, klasifikacijos kompetencijos ir ta direktyva tam yra tikrai būtina. Uh, Norėjau pabrėžti, kad e, pirmininkant Austrija mes praktiškai baigėme spręsti klausimą, per pastarį trilogą pritruko tam penkerių minučių, sutrėmė dėl visų klausimų, vienintelis ginčytinas likęs klausimas buvo susijęs su tuo, kaip ilgai privalo e, vyrai dirbti tam, kad gautų dviejų savaičių e, tėvystės atostogas privalomas. Pirmininkaujantį Austriją norėjo, kad e, tas laikotarpis e, truktų 12 mėnesių, mes pagėdavome trumpesnį laikotarpį, iš tiesų e, tas aspektas nebuvo labai svarbus, nes visos valstybės narės, išskyrus Junktinė karalystė, kuri išstos iš ES, taiko trumpesnį tą darbo trukmės laikotarpį. Ir iš tiesų turėtų labai gaila, kad nepriemėjo ne, ne galutinio sprendimo, nes įtarėme per trilogą. Taigi jūsų ministrė, norėčiau paprašyti, kad išlaikytumėte tą patį lygį, kurį buvome pasiekę per pastarį trilogą, na, žing, žengti tą žingsnį į priekį, siekiant priimti sprendimus dėl tėvystės. Tai atostogų, nes parlamentas iš tiesų labai daug nusileido šiuo klausimu, nes mūsų pirminė pozicija buvo daug platesnio užmo ir nusileidome visame kame tarybai. Taigi jeigu jau e, dabar siekime bent kažkokios galimybės sustarčio klausimų, tai galimybė egzistuotų tik vieninteliu atveju, jeigu žingsnį į priekį žengtų taryba. Ir labai svarbu, kad dar iki rinkimų šią temą galėtume paskelbti savo piliečiams um, gerąją naujieną, nes jie jos tikrai labai nekantrai laukia. Ačiū. Ačiū Agnieškai Kozlovskai. Dabar žodis teikiamas. Uh, E, ir ačiū Garsijai Peres. Eh. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė Jums už tai, kad pristatėte savo prioritetus. Per ateinančius mėnesius mes visi žinome, kad e, laikas galbūt toks yra ypatingas, kitoks negu kitų pirmininkų ratifikavusių šalių, e, dėl to e, reikia dirbti labai aktyviai. E, jūs minėjote apie savo prievalės, kaip ir mes, kad turime prievalių, tai yra baigti kadenciją su konkrečiais rezultatais. Aš sakau, konkretūs rezultatai turi būti pasiekti, nes per pastarosius ketverius su pusę metų matėme pirmininkavusias šalis ir ma, girdėjome e, ryštingus signalus, buvo kalbama apie teisėkos iniciatyvas, e, diskusijas, jūs ir šiandien minėjote tam tikras temas, bet dėja nelabai daug kas buvo pasiekta, gyvendinta. Ir jeigu kas nors mūsų klausia apie, pavyzdžiui, lyčių lygybę, ką mes pasiekėme per šią kadenciją, Deja, labai apmaudu, bet turiu pasakyti, kad tikrai labai nedaug ką pasiekėme. E, taip, mes iš tikrųjų turime dar labai stengti siekti, kad užsitikrintume bent kažkur konkrečių rezultatų ir galbūt jūs, kaip pirmininkaujantis šalis, sugebėsite e, e, laiku išspręsti teigiamai tam tikrus klausimus, kurie iki šiol yra atviri. Buvo minimas atlyginimo atotrukis, pensijų skirtumai, e, asmenio profesinio gyvenimo derinimas, e, smurtas lyties pagrindu. Ir jūs e, gan minėjote realistišką požiūrį rezultatus. Aš taip pat noriu būti realistė ir Noriu paklausti jūsų apie e, dvi sritis, kurioje jūs galite susitarti. Tai yra, man atrodo, pirmasis dalykas - asmeninio profesinio gyvenimo dernimas. Diskusijos buvo labai įdomios, svarbios ir parlamentas sugebėjo patvirtinti bendrą poziciją. Taip egzistuoja skirtumai tarp mūsų, tačiau mes sugebėjome pasitvirtinti savo poziciją ir dabar jau atėjo laikas dėrėti su taryba. Uh, Parlamentas e, tikrai demonstruoja, kad e, su, nori dirbti lankščiai. Galbūt kitų laikų nebūtume tokie lankstus buvę, bet dabar suprantame, jog laikas yra mūsų priešininkas ir norime baigti spręsti šį klausimą. Ir e, taip pat yra ir e, tam tikrų, aišku, dalykų, dėl kurių mes negalime dėrėtis. E, šioje srityje reikia kalbėti apie tėvystės atostogas. Jos turėtų būti neperduodamos, e, nes kitaip tėvystės atostogos bus priemonė, e, kurios, e, kuri vers moteris likti namuose ir prižiūrėti vaikus. Mes matome, kad tokia pozicija būtų priimtina ir mes e, taip pat e, suprantame, kad reikia galbūt šiek tiek lankščiai žiūrėti, tą suprantame, bet e, tie, pavyzdžiui, tėvystės atostogos turi būti nepriklausomas nuo to, jokių sąlygų ir neperduodamos. Ir dabar reikėtų taryboje dėti pastangas ir išspręsti, pavyzdžiui, techninius klausimus kurie šiandieną lieka atviri ir galbūt mes galėsime baigti kadenciją turėdami susitarimą šioje srityje. Ir jeigu mes baigsime savo darbą neišsprendę tėvystės matinysės tasų klausimo, bus labai sudėtinga paaiškinti, ką reiškia tas Europos projektas. Dėl to Mums atrodo, tai yra labai svarbus projektas. Dar kitas dalykas e, - moteris valdybose. Galbūt galima būtų pasiekti ir šioje srityje, ką nors jūs galbūt iš šalių pagrindų galėtume įsiaiškinti, ar ką nors galima būtų pakeisti taryboje. Mes žinome, kad kai kurios vyriausybės pastaruoju metu pakeitė savo poziciją ir jau uh, palankiai žiūri į šio klausimo sprendimą, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė. Aš manau, kad dabar atėjo puikus laikas ieškoti jums sąjungininkų ir galbūt mes galėsime baigti kadenciją pasiekdami sutarimą ir šioje srityje. Dėkoju. Čia, uh, uh, uh. Ačiū ir ačiū Garsiai Perės. Dabar Ernest Urtasun, žaliųjų koordinatorius, kalbės. E, labai ačiū, ministrė. E, už tai, kad atvykote pas mus. Noriu pasakyti, kad jūs kalbėjote pradžioje apie daug dalykų ir galima bent jau pripažinti, kad jūs stengiatės gerai išanalizuoti pateiktus pasiūlymus ir galimybę pažengti vienoje ar kitoje srityje. Aš už tai jums dėkoju. Taip pat uh, Jūs tikriausiai žinote, kad komitetas yra nusivylęs dėl tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, visa eilė pirmininkavusių šalių neturėjo daug plataus užmojo e, siekiant pažangos moterų lygybės rytyje ir mūsų komiteto įgaliojimai kartais irgi nėra labai dideli. Žinote, kad e, lyčių lygybės strategija virto paprasčia, komisija turiu galvoje, ne komitetas. E, pavyzdžiui, vietoj strategijos atsirado tik tai e, darbų planas lyčių lygybės srityje. Ir jeigu pasižiūrėsime į tai, ką galvoja visuomenė, tikrai norima užtikrinti didesnę lyčių lygybę ir matau, kad feminizmas, manau, šiuo metu yra vienas iš stipresnių judėjimų, ypač Europoje, ir Europos institucijos kažkaip tai dėlse reaguoti. Ir galbūt. Mm, per likusius mėnesius mes galėtume pasirenkti geresniam darbui per ateinančią kadenciją. Ir taip pat reikėtų galbūt dirbti ir siekti išjudinti iš mirties taško tam tikrus klausimus ir parlamentas jums padės. Aš norėčiau paminėti keltą klausimų e, iš tų, kuriuos jūs minėjote. Pirmiausiai, asmenio profesinio gyvenimo derinimas rytoj veiks trilogas. Labai svarbu, man atrodo, siekti e, susitarti tam dėl šio klausimo, tačiau reikia labai atsargiai žiūrėti į kai ką. Reikia, kad nesumenkintume savo ambicijų. Žinome, kad kai kurios valstybės narės taryboje nori tas jungiamasias nuostatas, jų skaičių padidinti, kad nereikėtų perkelimo. Ir pavyzdžiui, matome, kad tikrai e, užmojai taryboje yra kur kas menkesni negu parlamentai ir Aš bijau, kad per paskutinės šalies darybas dar bus prašoma daugiau tų jungtinių e, nuostatų, parsarelės nuostatų ir kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu. Aš e, norėčiau, kad mes turėtume tokį tekstą, kuris būtų toks, kad galėtume pasidžiaugti juo kaip dideliu proveržiu, o ne kažkokiu menku e, teksteliu, kur visos šalys kažką turės savo ir tikrai kuriuo nedaug ką pasiektume. E, Ir aš norėčiau, kad jūs, kaip e, pirmininkaujantys šalis, laikytumės tvirtos pozicijos ir e, dirbtume su kai kuriomis šalim, valstybės namis, kurios nori žengti toliau. Dar vienas uh, klausimas uh, didžiųjų įmonių valdybos ir lyčių lygybė jose. Uh, kelios pirmininkaujančios šalis bandė dirbti šioje srityje, turėjo didelių planų, bandė išjudinti viską taryboje, bet nepavyko. Ir jeigu jūs bandysite ką nors daryti, tai mes tikrai kaip komitetas jūs labai paremsime ir e, galėtume e, bandyti dar kartą komitete aptarti šį klausimą jums atvykus, galbūt tokiu būdu įpūstume politinės gyvybės. E, iš šiam klausimui dar vienas dalykas - Stambulo konvencija. Jūs neminėjote tarsi tarsi e, labai plačiai nekalbėjote apie kovą su smurtu prieš moteris, bet man atrodo, reikia kalbėti apie jie du dalykus. Reikia spausti e, valstybės narės ratifikuoti e, konvenciją, kurios, tas, kurios to nepadarė, taip pat reikia siekti, kad ES baigtų ratifikavimo procesą. Man atrodo, kad jūs E, turite gerus įgaliojimus ir mes turėtume į rinkimus eiti jau ratifikavę šią konvenciją. E, dar vienas dalykas e, - moterų vyrų atlyginimo atotrukis. Norėčiau, jūs kalbėjote apie tai, norėčiau dar paprašyti jūsų pristatyti konkretesnės savo mintis šiuo klausimu. Jūs minėjote, kad norite žengti prieki, bet ką konkrečiai jūs ketinate daryti? Tiek. Labai ačiū. Uh, Labai Ačiū toliau Julie Ward. Labai ačiū. Norėjau pasveikinti Jūs atvykus į ką aš manau esant vienu svarbiausių Europos parlamento komitetų. Šiame komitete mes kovojame už moterų teisės ir lyčių lygybę. Tai yra svarbiausias Europos Sąjungos principas. Man buvo labai įdomu klausytis, kaip jūs kalbėjote apie įvairias iniciatyvas marginalizuotoms mažumų grupėms, kurios susiduria su diskriminacija. Manau, kad yra svarbu e, tai apie tai kalbėti šiuo metu ypač mūsų valstybės narės pabrėžia kai kuriuos klausimus dėl žmonių atskirties, tų žmonių, kurie yra visuomenės paribiuose buvo įdomu girdėti, kad jūs sakėte, kad rengsite konferenciją apie vaikų vaidmenį priimant sprendimus. Aš esu, e, aš dalyvau e, kampanijos dėl vaikų teisų prieš pradėdama dirbti e, politikoje. Parlamentai kūriau vaikų teisų intergrupę. Tai buvo pirmą kartą įkurta tokia grupė ta, nepartinių pagrindų ir kur čia kovojama už vaikų teisės nepaternalistinių požiūrių, bet kalbant apie vaikų dalyvavimą visuomenėje. Tai yra dalykas, kuris man labai įdomus. Norėčiau tęsti tokias diskusijas su jumis. Tikiuosi, kad e, toje intergrupėje bus ir Rumunijos atstovų ir galbūt jie galės papasakoti apie geriausią praktiką, kurią galėsite pritaikyti savo šalyje. Taip pat norėčiau, norėčiau paminėti tai, ką tikriausiai žinote, bet AKR, ES parlamentinė asamblėja posėdžiaus Rumunijoje kovo mėnesį ir ten bus taip pat ir moterų ir jaunimo konferencijos rengiamos. Čia galėtumėte jūs taip pat e, pabandyti susijęti tą darbą su jūsų vykdomu darbu ir platesniu darbu, kurį vykdo Europos parlamentas, viena didžiausių geopolitinių organizacijų pasaulyje. Yra puiku, kad jūs rengiate AKR ir ES tą jungtinę parlamentinę asamblėją. Taigi stengiamės pasiekti ten kuo daugiau. Ačiū poniai Julie Ward. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ministrui atsakyti į šios pastabas ir, ir į klausimus. Prašom, ministrė. Vă mulțumesc frumos pentru opiniile dumneavoastră. Ačiū už jūsų išsakytas nuomonės. Aš džiaugiuosi galėdamas konstatuoti, kad mums rūpi panašus klausimai, interesai sutampa. Pradžioje minėjau, kad turėtume užsibrėžti tiek tikroviškus, tiek ambicingus tikslus. Jūsų klausydamasis e, supratau, kad mano ambicijos turėtų būti didesnės nei prieš pusvalandį, kai įžengiau į šią salę. Noriu du svarbius dalykus susijusius su mano asmenybė pasakyti. E, tikrai aš būsiu jums tinkamas partneris e, siekiant pagerinti lyčių lygybę ir vaikų teisę sustiprinti. Nuo 95 metų dirbau socialinių reikalų srityje, buvau socialinis darbuotojas, dirbau vaiko teisų e, srityje, neįgaliųjų žmonių teisėmis rūpinausi Rumunijoje. Aš taip pat dirbau vieno iš Rumunijos regiono mm, pensijų, e, pensijos mokančioje organizacijoje. Taigi turėjau rūpintis tiek vaikais, tiek vyresnio amžiaus žmonėmis. E, per Rumunijos pirmininkavimą mes e, pirmiausiai sieksime užtikrinti lygias galimybės. Tai bus svarbiausias mūsų pirmininkavimo tikslas ir dėsime visas pastangas e, tam, kad atsižvelgtume į 80 procentų Europos piliečių lūkesčius. lygios e, galimybės e, yra labai svarbios atstovavimai demokratijai ir turime jų siekti. Kalbant apie Stambulo konvenciją, galiu pasakyti, kad ypatingą dėmesį skirsime siekiui e, stebėti tendencijas ir e, stengsimės, kad visos valstybės narės pasirašęs konvenciją ją ratifikuotų, ieškosime būdų, kaip e, jas tam paskatinti. Tiek e, aš asmeniškai, tiek mano komanda, Rumunijos nuotinės atstovybės darbuotojai prie vadovų tarybos, taip pat ir Rumunijos darbo ministerijos specialistai sieks užtikrinti konstruktyvų dialogą tarp abiejų šalių darybų metu mes e, parengsime kompromisinio sprendimo pasiūlymus, turėtų būti, e, kurie turėtų būti sąžiningi ir labai rimti. Tikiu, kad e, siekiant sumažinti atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų, <clears throat> džiaugiuosi būdamas e, e, vyriausybės, e, kuris suvokė šią problemą narių, nes Rumunijoje atlyginimų skirtumas siekia tai 5,4 procentus, tuo tarpu Europoje skirtumas siekia 16 procentų. Mes dėsime visas pastangas, kad būtų šioje srityje taip pat pasinaudojama ir mūsų patirtimi, siekiant mažinti atlyginimų skirtumus, nes su Rumunija šioje srityje tikrai mes galime pasigirti rimtais pasiekimais, kalbant apie vaikų neįgaliųjų, moterų teisės, lytinių mažumų ir vyresnio amžiaus žmonių teisės. Apibendant diskusijas, galiu pasakyti, kad turbūt man pavyko jūs įtikinti, kad esame rimtai nusiteikę imtis darbų per savo pirmininkavimą. Ir e, galiu patikinti, kad e, tikrai esu pasirengęs atvykti jūsų komiteto posėdžius, dalyvauti diskusijose. Ir taip kaip atvykau šiandien, teigiamai sureagavęs į jūsų kvietimą, taip ir ateityje. Visada esu pasirengęs atvykti, jeigu tik jūs manytumėte, kad mano dalyvavimas jūsų komiteto posėdėje galėtų turėti teigiamas įtakos, jeigu ištikinti pusiausvę tarp parlamento komisijos ir tarybos. Žinoma, jeigu dar norėtumėte ko nors papildomai paklausti, esu pasirengęs šitos klausimus atsakyti. Labai ačiū ministrė už tai, kad atvykote, už jūsų prezentaciją Rumunijos e, pirmininkamo prioritėtų pristatymą lyčių lygybės srityje. Noriu palinkėti sėkmės e, tiek jums, tiek jūsų komandai, nes mums reikia lyčių lygybės e, užtikrinimo srityje pasiekti teigiamų rezultatų. Taigi linkiu jums sėkmės, o mums linkiu gero bendradarbiavimo su pirmininkaujančiu Rumuniju.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

continue our meeting. Teskime posėdį ir toliau kitas klausimas, 14 klausimas ES fondų panaudojimas, kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Dafnės iniciatyva buvo suformuota padėti kovoti prieš smurtą, prieš moteris, vaikus ir jaunimą. NVO labai aktyviai reagavo į šią iniciatyvą ir Dėl to finansavimas buvo atnaujintas e, šiai programai. DAFNE programa buvo tiesa mano 14-20 metų kaip viena iš teisų lygybės ir pilietybės programos dalių. Na ir kolegai, jis yra parengta DAFNE įgyvendinimo studija, įvadinasi e, kova prieš E, smurtą prieš moteris ir mergaitės. Šią, šį tyrimą parengė politikos departamentas ir, ir studijos e, egzempliorių yra padėta prie įėjimo į mūsų posėdžio salę. Na, o dabar norėčiau steikti žodį Rozai Logar. Roza Logar yra moterų prieš smurtą tinklo viena iš steigėjų ir valdybos narė. Prašom, jums 10 e, minučių skiriame. Labas rytas, ponia pirmininkė. Ačiū Jūs už tai, kad pakvietėte į moterų teisų komiteto posėdį e, Wave tinklą. Mes dirbame, kovojame, kovojant su smurtu prieš moteris ir e, propaguojant lygybę. Aš buvau viena iš steigėjų šios organizacijos prieš 25 metus. Tuo metu neturėjome nieko, tik tai norą e, sustikti ir pasimokyti vienams iš kitų ir bendradarbiauti Europoje. Ir e, tai buvo mūsų organizacijos pradžia. Mūsų ES darbo FAM komiteto Dafnės programos darbo dėka mums pavyko gauti lėšas, e, subsidijas e, savo veiklai. Tai padėjo mums e, sukurti tvarias tinklo struktūras. Taigi toliau nebetenka mums dalytis kušetėmis, kai norime pamiegoti. Taigi dėkojame Jums už tai praeitie mes nuėjome ilgą kelią, ES vaidino svarbu vaidmenį kovojant su smurtu prieš moteris. Kai kurios gairės yra svarbiausiais, pavyzdžiui, tyrimas 14 metais, kuris parodė, kokio masto yra smurtas prieš moteris. Aukų apsaugos direktyva numatė svarbiausius standartus, Europos apsaugos orderis, taip pat e, parlamento iniciatyva, tikra parlament, e, demokratinė iniciatyva taip pat yra dalykas, kurio reikia didžiuotis. Gaila, kad gyvendinama visą tai tik tai lietai, kad, o ši priemonė turėtų būti gyva ir veikti tarp valstybinių miestų, e, būtų, turėtų būti žinoma ne tik teisėjams, kaip dabar. Stambulo konvencija ir dar vienas kertinis akmuo. E, per darybas aš dalyvavau taip pat, kai buvo apie e, Austrija pirmininkavo ir valstybės narės e, padarės, sutikė savo įnašą, kai dokumentas buvo rengiamas ir pasirašytas galiausiai 17 metais. Bet kaip girdėjome šiandien, e, yra tam tikra neigiama reakcija į tai. Vienas iš simptomų yra tai, kad Europos Sąjunga po pasirašymo e, konvencijos 17 metų birželio mėnesį nesugebėjo jo ratifikuoti. Tai yra rimtas e, simptomas to, kas vyksta su e, lyčių lygybės ir smurto prieš moteris iniciatyvomis. Yra daug nesusipratimų, klaidinimo, absurdiškų diskusijų ir taip, e, priešiškos propagandos prieš Stambulo konvenciją. Aš neįsivaizdavau, kad tai galėjo įvykti prieš keletą metų. Tai yra dalykai, kurie kelia nerimą ir turime apie tai kalbėti. Todėl aš noriu, būdama čia, pasinaudoti šią progą ir pas, pa, pabandyti sustiprinti mus visus ir atnaujinti e, tą kampaniją, kad Stambulo būtų pasirašyta, paskelbent EU2 e, iniciatyvą. Manau, kad tai būtų geri veiksmai, kad mes siektume būti vieningi e, siekiančio tikslo. Dar keletas tokių neigiamų reakcijų, kurias norėčiau paminėti. Nepakankamai yra paslaugų ES šalyse, netgi bazinės paslaugos, pavyzdžiui, moterų prieglaudos, kur tai būtų prieglauda pabėgti nuo smurto, net e, jų nėra pakankamai. Tikriausiai žinote statistiką, WAVE ataskaitą, kurią mes rengėme, patikėme tokius duomenis, tai yra vieninteliai duomenys apie paslaugas moteriams teikiantiems paramą. 14 valstybių narių nėra e, pagalbos linijos veikiančios visą parą. Tai yra bazinė paslauga, kuri turėtų egzistuoti visur. Taip pat trūksta moterų prieglaudų didžiausios spragos yra e, centrinės ir rytų ES šalyse, naujosiose ES šalyse, įstojusiuose 2004 metais. Mes neturėjome laiko ir jos neturėjo laiko ir e, e, lėšų sukurti tas paslaugas moteriams. Tik tai 10-15 procentų e, e, reikalingų vietų yra tokiuose prieglose, todėl moteris neturi kur e, kreiptis ir kur pasislėpti nuo smurto. Todėl čia reikia dirbti toliau. Džiaugiamės, kad DAFNE programa bus toliau tiesiama. Žvelgiant į programas, norėčiau pakalbėti taip pat apie keletą problemų. Svarbus moterų ir NVO vaidmuo e, teikiant paslaugas moteriams yra pripažįstamas visuotinai, tačiau tos paslaugos turi egzistuoti. Matome, kad infrastruktūra, e, e, infrastruktūros mažėja e, ir e, kad paremtume moterų NVO Tai turėtų tapti prioritetu ateityje rengiant programas. Moterų NVO turi ne tik svarbu vaidmenį teikiant paslaugas, jos taip pat svariai prisideda informuotumo ir švietimo veikloje. Iš, moksl... iš tyrimų žinome, kad tai apsimoka, jeigu investuoja į moterų NVO, nes šalis, kurios turi daugiau aktyvių NVO, pasiekia didesnę pažangą, iškantant kelią smurtui prieš moteris Todėl mūsų organizacija džiaugiasi pakeitimais, kad ES turėtų remti moterų NVO. Pabaigai norėčiau paminėti keletą problemų dėl finansavimo gerinimo, apie ką jūs e, kalbėjote parlamente. Mes džiaugiamės, kad bus dedikuotas finansavimas kovai su smurtu prieš moteris ir vaikus. Jis turėtų ir išlikti ir ateityje, daugelis tam pritarė. Taip pat džiaugiamės žingsniu, kad 40 procentų to finansavimo turi būti skirta NVO. Matome daug tai įvairiausių institucijų, galbūt jos yra geros, bet jos dažnai neturi patirties toje srityje. Jos e, labai gerai dirba prašydamos finansavimo e, finansavimo projektams, pato jos kreipiasi į NVO, kad jos padėtų jiems dirbti. Tai neteisinga e, politika, reikia daugiau remti NVO, kurios dirba kovos su smurtu prieš moteris ir vaikus srityje, dažnai jos neturi lėšų netgi, kad galėtų pateikti prašymus. Tai ypač pastebima e, centrinės ir rytų Europos šalise, nes jos neturi infrastruktūros, neturi lėšų netgi, kad galėtų užpildyti paraiškas. Ir matome, kad na, programų yra nuostatų, kurios galėtų padėti išspręsti šią problemą. Mes taip pat norėtume, kad NVO ekspertai galėtų mm, e, dalyvauti planuojant, e, gyvendinant ir vertinant programas. Ši procedūra turėtų būti sustiprinta, supaprastinta ir lankstesnė. Yra dar keletas kitų problemų, bet e, pateiksiu savo pasisakymą taip pat raštu, todėl ilgiau negaišiu laiko, kad kalbėti apie detalės. Ir pabaigai norėčiau pakalbėti apie pinigus. Finansavimas Dafniai turėtų būti padidintas. Aišku, utopiška apie tai kalbėti čia, nes žinome, kad tos lėšos nebus padidinamas tokiu mastu, kaip mes norėtume. Dar man dvi minutės apie pinigus pakalbėti. Ačiū. Žinoma, kad Europos vertinimu 228 milijardai eurų per metus kainuoja smurtas prieš moteris ir vaikus. Palyginti su šiomis išlaid, išlaidomis 17 milijar, milijonų 2017 metais DAFNE programai yra tikrai labai mažai. Na, aš nenuvertinu žmonių, kurie siekia, kad būtų skirtos ir tos lėšos pastangų, nes buvo tai sunku pasiekti, bet turime pasakyti, kad to tikrai nepakanka tiesiog neįmanoma siekti pokyčių, turint tokią menką sumą. Turime investuoti kur kas daugiau, turime siekti daugiau, kartais yra sunku, nes skaičiai tokie maži, kad net sunku apie tai pla plačiau kalbėti. Tai, tai, tai turime reikalauti ir daugiau. Pavyzdžiui, 10 procentų visų nuostolių, kurie yra apskaičiuoti. Tai būtų 45 eurai vienam piliečiui. 10 procentus investicijų smurto prevencijai. Pamini didžiulę sumą ir tada visi sako, oi per daug, bet turime kalbėti apie tai, kas yra pakankama. Žinome, kad biudžetas formavimas atsižvelgiant į lytis yra taip pat svarbus. Turime galvoti apie tai, kas būtų tinkamas finansavimas šioje srityje. Kas galėtų padėti mums plačiau galvoti. Pagalvokime, kur tie pinigai nueina. Pateiksiu pavyzdį. Nors turbūt jums tai nebus naujas pavyzdys. E, daugiau kaip trilijonas e, eurų, e, dolerių skiriama kariniams išlaidoms JAV 2013 metais. Ką už tai galima nusipirkti? 650 metų jungtinių tautų biudžeto. Ir 600, 3600 metų jungtinių tautų biudžeto skirto moteriams. O kiek DAFNE programų galima už tai nupirkti? Pasaulyje ginklų per daug, o taikos, lygybių, lyčių lygybės e, finansavimas yra per menkas. Turime tai pakeisti kartu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Uh, Rosa Logan. Labai ačiū Rozai Logar. Dabar žodis Evalin Probst. Ji atstovauja pasauliniam alijansui, kovančiam su prekyba moterimis. Deja, aš turiu išeiti ir norėčiau pakviesti vicepirmininką Pimentą perimti pirmininkavimą iš manęs. Uh... Bet norėčiau, gerbama pirmininkė, dar Jums padėkėti už tai, kad pakvietėte mus. Ačiū kad e, jūs e, prašėte pakalbėti apie smurtą prieš moteris ir manęs konkrečiai buvo prašoma pakalbėti apie e, būtinybę įkurti konkretų fondą leidžiantį kovoti su smurtu prieš moteris. Aš norėčiau pristatyti jums informaciją platesnę apie tai, kas mes esame, ką mes darome, kodėl mums svarbu yra čia būti. Smurta prie kovos su smurtu prieš moteris tinklas veikia jau beveik 25 metus visame pasaulyje. Siekėme e, kovoti su priekyba žmonėmis, priekyba moterims, e, moterimis ir smurtu prieš moteris. Aš esu valdybos narė moterų organizacijų ir noriu pasakyti, kad e, mes gauname finansavimą iš organizacijų, kurios remia e, migrančių moterų mergaičių teisų tvirtinimą. Ir e, moteris prie smurto yra seniausia, seniausia Europos organizacija veikianti šioje srityje. Praėjo daugiau negu 20 metų mūsų veiklos ir žmonės kalba manęs, kodėl jūs e, veikiate, jūs neusimėte e, smurtu artimoje aplinkoje. E, tai yra viena smurto prieš moteris forma. Kalbu apie prekybą moterimis. Tai yra labai skaudi problema susijusi su mm, lytimi. Ir e, egzistuoja baudžiamosios teisės nuostatos. Taip pat komisijoje Europos Sąjungoje e, tai siejama su baudžiamosios teisės nuostatomis. Kova su šio reiškinio mes, moterų teisų organizacijos, norime užsitikrinti paramą. Porą kartų esmė gavę, pirmiausia per DAFNE programą, e, nes tai yra susijęs su moterų įgalinimu e, sugebėjimų plėtojimų ir taip pat mes paramos pagalba galime susisiekti su moteriams, kurios gali nutapti prekybos žmonėmis aukomis ar kurios jau yra e, nukentėjusios nuo šio reiškinio. Mes norime užsitikrinti platesnį veikimo pagrindą ir sustiprinti kovą su prekyba moterimis. Iš mūsų perspektyvų reikia pasakyti, kad svarbu siekti užtikrinti galinimą moterų, e, savi identifikaciją moterų sustiprinti, kad jos pačios galėtų kovoti prieš smurtą kitoms padedant. Bet e, tai yra tik viena iš galimybių ir reikia žiūrėti į šį reiškinį iš vairių perspektyvų. Aš pati veikiu, dirbu daugiau negu 20 metų, siekdama įtvirtinti moterų teisės, kovoti su prekyba moterimis. Mes sustinkame su moterimis, kurios nukentėjo nuo prekybos moterimis. Tad pat e, nagrinėjame tokius klausimus, kodėl moteris ir mergaitės yra labiau pažeidžiamas negu vyrai ir berniukai. Ir e, labai daug dirbome, kad e, smurtas prieš moteris, priega moteris būtų traktuojamas kaip nusikaltimas ir kaip žmogaus teisų pažeidimas bet labai dažnai mes kaip organizacija, mano organizacija vadinasi e, intervencijų centras, kovintis su prekyba moteris mergaitėmis, mes e, esame įsikūrę vienoje ir žinome, kad labai dažnai e, prekyba moterimis siekiama, siejama ir su, su seksualiniu išnaudojimu. Pirmiausia, o vyrai dažniausiai išnaudojami darbo rinkoje yra. E, dėl to atsiranda skirtumas. Mes dėl to manome, kad labai svarbu yra e, gilintis į skirtingas išnaudojimo formas. E, ir tai yra susijęs su struktūriniu moterų išnaudojimu ir su moterų vaidmens visuomenėje supratimu. Galbūt žinote, kad visoje Europos e, Sąjungoje iš visos ES patikimi duomenys ir matome, kad apie pusę moterų, kurios patiria išnaudojimą ES, yra europietės. Praeitą savaitę viename iš Austrijos laikraščių buvo išspausdintas didelis straipsnis, e, kuriame buvo raginamas moteris e, kovoti su išnaudojimu globos priežios sektoriuje. Aš norėčiau, kad pirmininkaujant šalis e, imtųsi šio klausimo, nes straipsnė minima viena moteris, kuri pradėjo e, kritikuoti agentūras įdarbinimo ir vežančias darbuotojus iš Rumunijos į tokias šalis kaip Austrija. Uh, jos ten yra išnaudojamos, negauna atlyginimo už savo darbą pakankamo. Ir dabar ta moteris yra kaltinama dėl to, kad ji pradėjo kalbėti apie tai. Dėl to, kad ji nori teisingumo, nori, kad būtų užtikrintas deramas atlygis moteriams ir mergaitėms dirbančiomis šiame, tame sektoriuje. Ir reikia e, suprasti, kad e, prekyba e, žmonėmis nėra neutralu, neutrali savoka, ji susijusi su lytimi ir taip pat labai svarbu, kad moteris toliau turi atlikti tradicinį vaidmenį visuomenėje. Ir e, moteris patekusios į kitą aplinką turi vėl laikytis tų pačių tradicijų, bet e, taigi, turi dirbti ir e, rūpintis vaikais ir šeimomis. Tačiau reikia pasakyti, kad atsirado terminas savoka priekyba žmonėmis, tačiau mes turime dirbti toliau uh, E, turime kalbėti apie tai, kad išsėmės nėra neutralus lyties požiūrių ir į diskusijas apie smurtą lyties pagrindų reikia įtraukti šį aspektą. E, mes e, migrantų teisų organizacijos, moterų teisų organizacijos turėtume taip pat dirbti, galėti tose srityse ir išeiti iš labai siaurų baudžiamosios teisės e, rėmų. Dar norėčiau paminėti dabartinę politinę situaciją. Labai svarbu dabartinėme kontekste galvoti apie moteris ir mergaitės, kurios atvyksta be dokumentų, nes jos yra labai pažeidžiamas, jos gali būti išnaudojamos įvairiais būdais susidurti su smurtu. Mes kovojame su prekyba E, žmonėmis ir žinome, kad apie pusė išnaudojamų moterų yra trečiųjų šalių pilietės. Kaip sakiau, pusė yra europietės. Ir moterys yra išnaudojamos visoje Europoje. Europietės, bet kita pusė yra trečiųjų šalių pilietės, jos taip pat išnaudojamas ES ir jos labai dažnai atvyksta e, be dokumentų ir e, ta e, jų padėtimi naudojasi prekeiviai žmonėmis ir jos kenčia nuo smurto ir panašių situacijų. Mes turime užtikrinti, kad moteris galėtų naudoti savo teisėmis ir kad tai atsispindėtų būsimose programuose skirti, skirtose kovoti su smurtu prieš moteris. Mums tai atrodo labai svarbu. Taip pat reikia e, nepamiršti tokių susijusių teisių kaip teisė į būstą, į kompensaciją ir reikia e, pasitelti ne tik baudžiamą teisę, bet ir civilinę bei darbo teisę. Ir reikia e, taip pat identifikuoti tam tikrus veiksmus kaip prekyba žmonėmis, reikia paramos tam, uh, ne tik tai naud, reikia naudotis teisės aktais ir reikia uh, taip pat žiūrėti į įvairias išnaudojimo formas, reikia, kad e, teisų, žmogaus teisų organizacijos, moterų teisų organizacijos turėtų pakankamai informacijos, kad galėtų siekti įgyvendinti teisės visoje ES. Dėkuoju. Muito obrigado, Evelyn, pelo contributo e testemunho que aqui. Ačiū, Evelyn, už eh, jūsų indėlį šį klausimą. Dabar suteiksiu žodį eh, Europos moterų lobby, eh, lobistų organizacijos vadoviai. Meikok. E, Džiugiuosi ir dėkoju už kvietimą dalyvauti šios diskusiją apie DAFNI programos finansavimą. Tai e, mano paskutinė galimybė per šią parlamento kadenciją kreiptis į Jūs komiteto narius. Noriu padėkoti moterų reikalų komitetui, e, mūsų organizacijos narių vardu, nes mes visuomet jautėme moterų komiteto tiek narių, tiek sekretariato darbuotojų paramą kovojant už moterų teisės, e, įtraukiant smurto prieš moteris klausimus į politinę darbo atvarkę. Taigi pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai aukštai vertiname šią paramą ir ją jaučiame savo veikloje visoje Europoje. Gyvename labai sudėtingais laikais, galbūt e, pernelyg e, dažnai tą frazę kartojame, tačiau jaučiame e, tinkamų jėgų siekį moterų teisės gražinti į praėjusio šimtmečio laikus arba dar ankstesnius laikus. Todėl reikia netilėti, kalbėti apie nebaigtus darbus moterų teisų lyčių lygybės srityje. Per pastarį dešimtmetį pažanga moterų teisės, teisų srityje e, sustojo, todėl turime e, suvokti visi bendrai tą e, tiesiog epideminį smurto prieš moteris mastą. Ir turime diskutuoti apie to smurto prieš moteris pandeminį poveikį ne tik moteriams, bet ir mums visiems. Todėl e, reikia diskutuoti šią temą mokyklose, šeimose, keisti įstatymus, kelšį klausimą įvairiose viešos renginėse muzikos festivaliuose, kalbėti taip pat su politinėmis partijomis arba teisės saugos struktūromis, policijos struktūromis pokyčiai kartais tikrai vyksta pernelik lietai ir labai lietai gyvendinami es teisės aktai kovos su smurtu prieš moteris srityje. Kolegijas e, kaip Roza ar Evelinių 20 metų dirba kartu su Europos moterų lobiščių organizacija siekdamas pažangos ir stovi ant nusivylimo slemščio. Kartais susidaro įspūdis, kad pasiekėme nemažai pažangos, tačiau e, kitais kartais jaučiame, kad judame atgal, turime išlikti vieningi. Mūsų organizacija turi savo narių viso Europos Sąjungoje, bendradarbiavame su plėtinė visuomenė, europinėmis institucijomis jau 20 metų reikalaudamos, kad smurto prieš moteris klausimas būtų svarstamas prioritetinė tvarka. Europos Sąjungoje norėčiau pradėti galbūt e, nuo pratesdama Rozos e, išsakytą paskutinę mintį, e, nes saugumo ir taikos Europoje. Negalime įsivaizduoti, jeigu moteris nesijausų saugios e, viešosiose vietose, darbo vietose e, visoje e, Europoje. Turime pripažinti, kad smurtas prieš moteris daro įtaką visoms moteriams. Privalome pripažinti, kad skirtingas moterų grupės smurtas prieš jas veikia skirtingai moteris migrantės, moteris tapusios prekybos žmonėmis aukomis, neturinčios dokumentų, moteris ir mergaitės mokyklose. Moteris, kurios e, dirba prastutėmis ir e, kiekvieną dieną skirtingo pobūdžio smurto patiria jas reikia e, apsaugoti vietos nacionaliniu ir europiniu lygmeniu, jeigu norime šio reiškinio šaknis pakirsti savo organizacijoje, esame apskaičiavę, kad 50 moterų e, kiekvieną savaitę yra nužudomos ES savo partnerio, būsio partnerio ar šeimos nario. Taigi, kaip mes galime teikti, kad Europa užtikrina e, taiką ir saugumą. Jeigu tiek nedaug priemonių įmamasi, kad būtų užkirstas kelias tokio masto skandalų, turime parodyti, kad Europo moteris palaiko ir konkrečiamis e, priemonėmis palaiko ne tik e, šių, šios salės esančių žmonių pastangomis, tačiau taip pat ir už jos ribų. Pabaigai noriu paminėti keturis aspektus. Pirmiausiai, e, būtinybė imtis atitinkamų teisėkuros veiksmų kovojant su moteris smurtu, e, taip pat būtinybė užtikrinti DAFNE programos finansavimą ir e, užtikrinti organizacijų kovojančių su smurtu prieš moteris tarpusavio sąsajas ir taip pat stiprinti pilietinę visuomenę, siekiant kovoti prieš smurtą moterų atžvilgių. Tai kalbėjo ir kolegės, kaip ir ankstesni kalbėtojai, tai privalome užtikrinti, kad e, strateginių ir tiesiekuros lygmenių privalome žengti rimtą žingsnį į priekį Europoje kovojant su smurtu prieš moterims. Todėl pirmasis žingsnis būtų Stambulo konvencijos ratifikavimas ir pasirašymas jau ketverius metus su jūsų komitetu siekiame šio tikslo. Noriu padėkoti Europos parlamentui už <clears throat> paramą siekiant ES prisijungti prie Stambulo konvencijos, tačiau per pastaros dviejus metus jokios pažangos pasiekta nebuvo dėl to, kad taryba ir kai kurios valstybės narės sublokuoja šį procesą. Taigi turime kartu su plėtinės visuomenės organizacijomis e, pasiekti <clears throat> kad situacija pajudėtų. Šaklavėtis džiaugiamės e, Rumunijos e, ketinimais e, siekti pažangos šioje srityje ir aš tikiuosi, kad į būsimą konferenciją mūsų atstovai bus pakviesti dalyvauti Europos parlamento tyrimas dėl DAFNI programos finansavimo. Taip pat yra labai naudingas, jame yra daug vertingos informacijos ir uh, uh, galėtume dar jos papildomai suteikti, taip pat palankiai vertiname siekius didinti europinį finansavimą, kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Tyrime pabrėžiama, kad dėl nekoordinuojamų veiksmų ES lygmenių e, kova su smurtu prieš moteris kainuoja 7 milijardus eurų papildomai Europos Sąjungoje. Tuo tarpu dabar numatomas papildomas finansavimas DAFNI programai tikrai yra neproporcingas, nes tik tai 17 milijonų suma papildomai. Taip pat pritarėme parlamento e, pranešimui dėl <clears throat> atitinkamų e, vertybinių programinių nuostatų, tačiau e, jos turi būti suderintos su Stambulo, su Stambulo konvencijos nuostatomis, nepriklausomai nuo to, kokia pažanga bus pasiekta ratifikuojant konvenciją. Parlamentas taip pat yra paraginęs komisiją parengti visą priepenčią Europinę strategiją, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir mes to siekime jau pastarosius 20 mečius savo organizaciją dėl DAFNI programos finansavimo, tai e, per pastos 20 metų iš tiesų buvo viena iš svarbiausių priemonių kovojant su smurtu prieš moteris. 97-aisiais programa buvo pradėta gyventi ir susijusi taip pat ir su Pekino e, platforma, kuri kitais metais šves, minės savo 25 metį Ir ši programa iš tiesų yra labai e, naudinga moterų organizacijoms kovojančioms e, su smurtu prieš moteris. Ir šios organizacijos dalyvauja ne tik įgyvenant, tačiau ir e, rengiančios programos nuostatas tyrimė aiškiai pabrėžiama, kad programos finansavimas buvo labai naudingas, kalbant apie rezultatus, paskatinantis iniciatyvų mokytis kurti tarp valstybinius tinklus, bendradarbiauti E, įvairias organizacijas e, nacionalinių vietos mastų, moterų organizacijomis, bendrauti su policijos organizacijomis, e, tačiau ta finansavimo dalis, kuris skiriama moterų organizacijoms per pastaros metus sumažėjo, tai yra rimta problema. Evelin apie tai aiškiai užsiminė ir aš manau, kad tikrai reikia skirti finansavimui daugiau dėmesio ir laiko Ypač finansuojant specializuotas paslaugas moteriams teikiančias organizacijas, mes norėtume, kad DAFNE programa, jos apimtis e, didėtų. Ir, e, e, Europos parlamentas turėtų toliau atkreipti dėmesį būtinybę teikti reikime finansavimo moterų organizacijoms. Man dar minutė laiko liko, taigi per ją pasakysiu, kad mes norėtume, kad apskritai e, būtų užtikrintas didesnis visų Europinių programų finansavimo skaidrumas, ne tik DAFNE programos. Visuomet yra sudėtinga gauti konkrečią informaciją apie tai, kiek lėšų skiriama kitoms programoms finansuoti, siekiant įvertinti to e, finansavimo poveikį kovai su moterų, smurtų moterų atžvilgiu. Hmm <clears throat> Todėl mes norėtume, kad šioje srityje būtų užtikrintas didesnis skaidrumas. Na ir visiškai nu, baigdama noriu paminėti tą. Mm, uh, sudėtingėjančią situaciją susijusią su moterų organizacijų veiklos finansavimu. Tai yra labai opi problema vidurio ir rytų Europoje. Mes prie salės durų esame išdėlioję tinkamos informacijos susijusios su moterų organizacijų finansavimu vidurio ir rytų Europoje ir su dabartinėmis šio finansavimo mažinimo tendencijomis. Mes tikrai norėtume, kad Europos parlamentas šios problemos imtųsi. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad pasikvietėte mus į e, šią diskusiją. Labai e, už tai vertiname Europos parlamento moterų reikalų komiteto ir e, komiteto darbuotojų mums rodoma ir teikiama parma. Tikiuosi, kad bendravimas mūsų tęsis su pilietinė visuomenė, politinėmis partijomis ir viskais politikais, kad galėtume pasiekti bendrų tikslų. Ačiū visiems už dėmesį. Muito, um non... Nu. Labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Nedaug e, deputatų dalyvauja, bet e, norėčiau esančių salėje paklausti, ar norite pasisakyti. Jeigu taip, tai steiksiu žodį pirmiausiai poniai Julie Ward. Ačiū. Manau, kad buvote salėje jau, kai čia buvo Rumunijos atstovai Ir aš sakiau, kad čia yra svarbiausias komitetas parlamente ir mūsų darbas e, lyčių aspektų integravimo srityje, kitų komitetų darbe yra ypač svarbus. Ir mums reikia teisingesnio pasaulio ir kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Aš tikrai nust... E, padarė man įspūdį tai, kad pirmas pasisakymas buvo apie tuos skaičius ir pinigus. Man e, kaina, jeigu nekovojame su smurtu prieš moterus ir e, mergaitės, yra moterų gyvybės, moteris miršta. Tai turime garsiai sakyti. Pamenu, kai lankiausi vienoje šalyje, kurios neminėsiu, pačioje e, savo darbo čia pradžioje lankiausi viena šalyje ir ten viena draugė man pasakė, kad mano vyriausybė sakė, kad negali sauliaisti ratifikuoti Stambulo konvencijos. Atsakymas yra tai, kad tai kainuos moterų gyvybės. Aš turiu tai pasakyti labai garsiai, jeigu mes nepadarysime visko, ką galime padaryti, kad baigtume tą smurto prieš moteris ir mergaitės epidemiją, tai kaina bus didžiulė. Pane Kozlovska. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau nuoširdžiai padėkoti visiems, visoms ekspertėms šiandien pasisakiusiems. Jos iškelia labai svarbės temas ir klausimus. Man labiausiai rūpimas klausimas buvo paminėtas ponios Maikok pabaigoje susijęs su to, kaip e, politikai, e, teisėkros institucijos galėtų įtakoti teigiamai šią situaciją. Remdamasi savo patirtimi, dirbant ir užimant įvairias politinės pareigas, tiek dirbant parlamente, tiek vyriausybėje, tiek Europos parlamente, akivaizdu, kad e, svarstydami moterų klausimus mes kritikuojame tą tokį apibendrinamą požiūrį, tačiau dažniausiai patys to požiūriu vadovaujamės ir e, nesugebame diskutuoti su tais asmenimis, kurie supranta tas problemas. Aš ne vienoje diskusijoje dalyvau moterų reikalų klausimais ir tose diskusijose dalyvavo tikrai e, problemas puikiai išmatys asmenys, kaip ir šiandien. Tačiau, kai kalbame apie teisės aktus, tai tam, kad jie atsirastų ir būtų patvirtinti, parlamente ar taryboje turi susiformuoti atitinkama e, dauguma. Tačiau tos daugumos mes e, negalime e, užsitikrinti. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad nevyriausybinės organizacijos labai dažnai kreipiasi į mus dirbančius moterų reikalų e, srityje, tačiau vengia tokių nemalonių susitikimų su parlamento nariais, kurių galbūt pozicija yra kitokia, priešinga ir kurie yra laikomi moterų e, reikalų e, priešininkas. Nežinau, kaip iš to užburto rato ištrūkti. Žinau, kad tai yra būtinas dalykas, tačiau labai sudėtinga yra jį įgyvendinti. Galbūt tose fondose, kurie finansuoja atitinkamą veiklą, turėtų būti numatoma e, tam tikra finansavimo eilutė siekiant e, e, daugiau įtakos daryti toms e, politikų grupėms, e, kurie mums, e, kurios ir mums nepalankios. Nu, Europos parlamente dauguma pasisako už moterų teisės, tačiau nacionalinėse parlamentuose šis klausimas vertinamas dažnai šiek tiek kitaip ir pralaimė balsavimus dėl to, kad nepakankamai politikų palaiko atitinkamas iniciatyvas. Ir, Todėl turime sutelkti paslangas, išeiti iš tos e, komforto zonos, e, kuomet dalyvaujame tik tai susitikimuose su tais asmenimis, kurie problemą supranta ir tik su jais aptarėme atitinkamus e, problemų sprendimo aspektus. Ačiū. Aš dabar norėčiau E, kaip politikas pasakyti ne iš institucijos atstovo pozicijų ir asmeninių pastebėjimų išsakyti. E, norėčiau papildyti diskusiją tam tikrais elementais. E, pradėsiu nuo prekybos žmonėmis. Viešnios taip pat kalbėjo apie šį reiškinį Matome, kad pastaruoju mes, mastu vis e, didėja priekybos žmonėmis tendencija Europos, e, iš, žiūrint iš ES pozicijų. Ne tik tai e, išnaudojami žmonės darbo rinkoje, bet ir lytiškai yra išnaudojami. Ir kaip sakėte, net ir išnaudojimo sityje moterys yra diskriminuojamos, nes daugiau yra smurto prieš moteris atveju. Ir man atrodo, kad e, nežiūrėti reikia į priekybą žmonėmis e, kaip e, į reiškinį atsietą, reikia žiūrėti į priežastis to reiškinio, kodėl yra į kilmės šalis, uh, Ir ta realybė reiškia, kad reikėtų ir priemonės taikyti, kurios užtikrintų, kad žmonės kilmės šalyse neatsidurtų tokiuose sąlygose, o dėl išnaudojimo darbo rinkoje reikia uh, aktyviai taikyti mokesčių sistemą, reikia kovoti su pažeidinėjimais darbo rinkoje. Daugelį šalių, skaitant manąją, reikia dar daug ką padaryti. Žinome, kad kartais e, žmonės yra e, tarsi vergovėn paimami, tai susijęs su, pirmiausia, su vyrais, bet ir moteris nuo to nukenčia. Taip pat e, seksualinis išnaudojimas yra labai rimta problema, pirmiausiai moteris kenčia nuo to. Seksualinį išnaudojimą šią problemą reikia spręsti, kalbant apie seksualinį išnaudojimą, apie prostituciją ir parlamentas taip pat turėtų pradėti kalbėti apie prostituciją ir apie modelius ieškant išeičių. Mano šalyje, e, mano partija mm, sako, kad e, E, moterų atvežimas, e, siekiant jas išnaudoti e, lytiškai, yra labai rimta problema, tai yra ir žmogaus teisų problema, reikia ieškoti atsakymo plataus. Ir taip pat kai kas bando lyginti prostituciją su darbo kitomis formomis. Uh, ir tokiu būdu bandoma tarsi įteisinti smurtą prieš moteris. Mes šį reiškinį laikome smurtu prieš moteris. Ir 14 metais buvo pateikta tam tikrų duomenų ir jie rodo, kad ES valstybėse narėse išaugo prostitucijos atveju ne tik e, prostitucijon traukiamos moteris atvežamos iš trečių šalių, bet ir iš kitų Europos e, valstybių. Ir žinome, kad kartais moteris e, imasi prostitucijos spręsdamos ekonominės problemas, ekonominės socialinės problemas Prieš metus moterų teisų komitetas e, lankėsi Portugalijoje, prieš metus ir du mėnesius. Mes e, sustikome su įvairiomis organizacijomis dirbančiomis moterų teisų srityje. Empiriškai buvo bandoma įsigilinti į situaciją, ir e, Taip pat e, organizacijų atstovai tuo met kalbėjo apie tai, kad ekonominė situacija pablogėjusi e, reiškia, kad padaugėjo smurto prieš moteris atveju. E, reikia dėl to kelti moterų ekonominio nepriklausomumo klausimą ir reikėtų minėti čia darbą, darbo sąlygas kaip pagrindinius esminius, esminės svarbos dalykus ir tokiu būdu būtų galima kovoti su smurtu prieš moteris. E, smurtas prieš moteris nėra klasės socialinės e, problema. Žinoma, kad bet kokiame visuomenės sluoksnėje egzistuoja šis reiškinys. Bet reikia e, kalbėti apie galimybės, kurios kurias turi moteris kovoda, kovoti su to reiškiniu ir ta, e, jų galimybės priklauso nuo ekonominių galimybių. Ir dažnai e, vyras e, yra kliūtis labai rimta, nes jis neleidžia moteriams išsilaisvinti iš smurto. Taip pat reikia kalbėti apie smurtą darbe, darbo aplinkoje kadangi e, darbo e, standartai yra sumenkinti ir atsiranda e, pažeidimų labai daug. Dabar pažiūrėkime, kokia yra situacija Portugalijoje. 47 metų moteris. Jums dabar noriu papasakoti vieną istoriją. Ji turi sūnų 21 metų, kuris turi uh, Aspergerio sindromą ir ji dirba kamščių fabrike ir ji turėjo e, tris mėnesius išeiti e, atostogų dėl lygos ir tada e, per tą laiką ji buvo atleista dėl to, kad, kaip buvo pasakyta, dingo jos darbo vieta, buvo panaikinta, bet teismas šiais metais E, prieėmė sprendimą, kad ši moteris buvo atleista neteisėtai, nes jos darbo vieta liko ir ji e, buvo vėl įdarbinta. Turėjo būti įdarbinta. 2018 metais tai vyko ir tada įmonė priėmė tą e, moterį vėl į darbą, bet ėmėsi represijų prieš ją. Ir jai liepė dirbti tą patį darbą, bet taip pat krov, gaminius įkrauti ir iškrauti. Tai yra pasunkino jos darbo sąlygas. E, ji dirbo tikrai nežmogiškomis e, sąlygomis. Tai yra smurtas prieš moteris. Tai yra e, psichologinis ir fizinis smurtas. Ir pati įmonė ėmėsi tokių represijų prieš ją. Dabar ta moteris vėl atleista ir uh, motyvas yra šmeištas e, prieš įmonę, kurioje dirbo. Kitaip tariant, dar kartą ji atsiduria labai neiškėje ekonominėje situacijoje. Mes manome, kad e, darbo klausimas yra nepaprastai svarbus. Darbuotojų apsauga apskritai ir moterų darbuotojų apsauga, nes jos dažnai pirmosios e, nukenčia nuo persiekimo, nuo e, nestandartinio laiko, nuo atleidimų, jos pirmiausiai atleidžiamos yra bedarbių tarp moterų daugiau. Galbūt aš e, jau per ilgai kalbėjau, jeigu niekas daugiau iš kolegų nenori pasisakyti, tai suteiksiu žodį vėl viešnioms ir noriu dar pasakyti, jog labai svarbu yra uh, uh, užtikrinti, kad atsirastų teisiniai principai įstatymė, kurie leistų moteriams kovoti su smurtu, bet įstatymų nepakanka. Reikia, kad tie įstatymai būtų taikomi, gyvendami praktiškai. Uh, ir kad būtų, pavyzdžiui, tam tikri mokesčių kontrolės mechanizmai, kad institucijos galėtų uh, aktyviai veikti ir taip pat užtikrinti aukų apsaugą. Jeigu ne, taip nebus, tai turėsime gerą teisėkros bazę, kaip kad yra daugelį valstybių narių, bet praktika rodys, kad įrodo, kad uh, smurto praiškų užuot sumažėję tik padaugės. Dėkuoju, o dabar grįžtų prie savo funkcijų kaip pirmininkas e, posėdžio. Norėčiau suteikti žodį viešnioms. Ar norėtumėte pasakyti? Nebent kas nors kitas norėtų pasakyti ne, tai tada prašom. Nežinau, gal atvirkštinė tvarka galėtume pradėti. Turime laiko, prašom. Galite kalbėti 70 minučių. Manau, kad pakaks laiko. Riepužuona Mekok. Thank you uh, very much and thank Labai ačiū už galimybę vėl kalbėti. Bandys, pabandysiu pakalbėti apie kiekvieną iš jūsų pasisakymų. Ačiū, Džiulį, kad primetė, primetė mums, kad tai yra lygybės klausimas tai yra bendrų Europos vertybių klausimas, nes nekovant prieš smurtą prieš moteris nepasieksime lygybės tikslų, lygybės tarp vyrų ir moterų. Tai idėja, kad negalime sauliaisti to daryti, yra visiškai ne, klaidinga. Mes negalime sauliaisti to nedaryti. Sunku skaičiais viską įvertinti. Kartais atrodo, kad galvojame, kad viską galima išreikšti skaičius, bet lyčių lygybės instituto ataskaitoje, nes mane įvertinta, kad smurtas prieš moteris kainuoja apie 230 milijardų per metus Europos ekonomikai. Tai yra didžiulis skaičius. Ir visiškai neproporcingas tam, kas yra išleidžiama vietos nacionalinių lygmenių kovojant su smurtu prieš moteris. Roza palygino kiek pinigų išleidžiame kariniams tikslams ir panašiai, tai visiškai neproporcinga. Taip pat dėl to, kad mes turime kalbėti su žmonėmis, kurie nespranta, apie ką mes kalbame ir kurie galbūt nesutinka su mumis. Aš sutinku su mumis, visą laiką reikia ieškoti naujų būdų kalbėtis su skirtingomis auditorijomis, skirtingomis amžiaus grupėmis. Tačiau aš jaučiu, kad mus kreipiasi vis dažniau vis skirtingesnės auditorijos ir skirtingi uh, žmonės e, žiniasklaidoje ir taip toliau, privačiame sektorioje bando suprasti, kas yra smurtas prieš moteris. Ir vyrai vis daugiau e, domisi tuo, kas yra tas smurtas, nori tai suprasti ir tapti mūsų sąjungininkais. Aš suprantu, kad galima padaryti daugiau ir aš dėkoju iš kvietimą e, atvykti į kitą komitetą, pakalbėti apie smurtą prieš moteris. Aš mielai nuvykčiau į užsienio reikalų ar biudžeto komitetus kuriuose galėčiau pakalbėti apie tai, bet e, moterų e, teisų komitetas, žinoma, yra svarbiausias čia. Žinoma, mes vykdome ir kampanijas nacionalinių, vietos lygmenių ir DAFNE programa rėmė kai kurias šių programų kampanijų, kad pasiektume e, įvairių visur žmonės. Ir galiausiai ta įvairovė smurto prieš moteris. Reikėtų paminėti taip pat ir prastų darbo sąlygų klausimą ir poveikį, kokį turi ekonominė sistema darbo rinkai, ypač moteriams, kai kuriams moterų kategorijoms, kurios vis dažniau stumiamos labai išnaudojama tokią darbą. Ir tai turi didžiulį poveikį likusiam jų gyvenimui, kurio susidarė su smurtu Žinome, kad smurto pasitaiko netgi šiame parlamente. Įsivaizduokite, kas vyksta tose vietose, kur yra mažiau lygybės, mažesni atlyginimai ir sunkesnės darbo sąlygos. Mes dirbame ir su profsąjungomis, kad padėtume suprasti vidaus namų smurto poveikį darbe ir, ir priešingai. Ir Mums tai reiškia, kad prostitucija nėra darbas ir negali niekada būti įvertintas kaip darbas, nes tai niekada negali būti padorių darbų, kaip mes suvokiam padorų darbą. Negalime apsaugoti žmonių, žmonių teisų prostitucijos sistemoje, kur mes žinome, žaginimas yra kasdieninis reiškinys, tai tikrai netitinka mūsų darbo apibriešties. Mes ir toliau diskutuosime apie tai, kaip ką daryti toliau su Hannibal rezoliucija, kurie jau penkeri metai, mes žinome, kas vyko per penkerius metus Europos lygmenių, mes džiaugiamės pastarojo meto sprendimu, kurį priėmė Lisabonos miesto taryba, patvirtinti audito modelį, kad būtų galima kovoti vis su plintačia prostitucija tame mieste, bet žinome, kad reikia padaryti daug daugiau tiek moteriams, kurios uh, pakliūsios prostitucijos sistemą ir kurios yra taip pat prekybos aukos. Ir pagaliau, aš neminėjau to savo pasisakymę, bet e, internetinio smurto poveikis yra taip pat keliantis nerimą reiškinys. E, internetinis priekabiavimas, skaitant e, moteris, kurios yra viešos asmenybės, bet taip pat mokyklose per pornografiją, per priekabiavimą ir taip toliau. Ir taip pat e, vis didėja plinta prieiga prie e, smurtinės pornografijos, tai daro didžiulį poveikį ir e, įvairiausiais aspektais. Ačiū Jums, kad iškėlėte daug iššūkių keliančių klausimų. Mes esame pasirengę kartu su parlamentu toliau dirbti dėgiant e, Hannibal rezoliucijos e, siūlymus. Ačiū. <coughs> Marija Žodis, ačiū už suteiktą žodį. Aš e, labai tikėjausi, kad neiksmų diskutuoti apie tai, ar mes už ar prieš prostituciją, nes iš tiesų aš E, mano organizacija jau ilgiau nei beveik 300, tiksliau beveik 305 metus dirba su migrantėmis moterimis ir šią organizaciją įsteigė būtent moteris, e, kurios patyrė e, įsivaizduojama smurtą. Ir aš tikrai tikėjausi, kad uh, moterų komitete, moterų reikalų komitete mes galėsime kalbėtis apie kitokius klausimus, galėsime kalbėtis apie tai, ką reiškia išnaudojimas moterų, kokios egzistuoja jo formos. Ir aš buvau tikrai nustebusi, matydama e, jūs sėdinti pirmininko kėdėje e, tam kad reikėtų mums diskutuoti apie saugą darbe ir kalbėti apie perspektyvas moterų, kurios dėl tam tikros ekonominės padėties tampa pažeidžiamesnėmis. Tuo tarpu sekso industrijoje dirbančios moteris e, e, e, įsivaizduoja save arba savo saugumą tik tai vieninteliu atveju, kuomet joms yra užtikrimas atitinkamas teisės. Mes tą tarpu jau daugelį metų rengiame įvairius mokymus, kuriuos, kuriuose kviečiame dalyvauti policijos pareigūnus, nevyriausybinės organizacijas dirbančias prekybos žmonėmis srityje. Per tuos mokymus aš visuomet pateikiu e, vieną e, pavyzdį, kuris labai svarbus mūsų darbe. E, yra moters dirbusios sekso paslaugų srityje Austrijoje ir ji buvo apvokta. Oi. Ir kreipėsi į policiją ir a, a, jos siekis buvo, kad ji būtų traktuojama policijos pareigūnų, taip kaip ir bet kuri kita apvokta moteris. E, Taigi mes e, siekiame, kad e, tokios moteris, kurios dirba sekso industrijoje, galėtų tikėtis tokios pačios paramos iš policijos pareigūnų kaip ir visos kitos. Tačiau e, tai tikrai nereiškia, kad tos moteris ne, nepatiria smurto, dirbdama šį darbą. Tačiau iš tiesų mes e, nepastebime jokių pokyčių. Valstybės narėse užtikrinant e, tokioms moteriams didesnės teisės. Dangi aš kiekvieną dieną dirbu, susiduriu su moterimis, kurios yra tapusios prekybos žmonėmis e, aukomis. Puikiai žinau, kaip jos e, jaučiasi, kuomet e, jų atžvilgiu yra taikomas tam tikras iš ankstinis požiūris arba iš ankstinių nuostatų laikomas jų atžvilgiu. Todėl mums reikia suvokti, kad kad e, šios moterys yra ekonomiškai išnaudojamos ir e, jas išnaudojantis asmenys uždirba didžiulius pinigus. Buvo paskaičiuota, kad per šešias savaitės moteris, pora moterų gali e, e, savo suteneriams uždirbti 700 tūkstančių eurų ir e, tie 700 tūkstančių eurų patenka juodąją rinką, iškraipo mūsų ekonominę situaciją atitinkamai. O mes diskutuojame apie tai, ar galėtume patvirtinti tokią sistemą, kurioje būtų baudžiamas taip pat ir klientas. Mes tuo tarpu nediskutuojame apie tai, kaip pasiekti, kad tie 700 tūkstančių moterų, tai yra eurų, e, grįžtų į jas uždirbusių moterų rankas, kad jos galėtų pradėti naują gyvenimą, investuotų į savo vaikus, į savo asmenį gyvenimą arba grįžtų, pavyzdžiui, valstybei ir valstybė galėtų tas lėšas taip pat atinkamai panaudoti. Kolegės kalbėjo apie tai, kad reikia daug ką nuveikti kovojant su smurtu prieš moteris ir per, per mažai uh, biudžetinio finansavimo tam yra skiriama. Ačiū. Ačiū. Aš manau, kad galbūt turime skirtingų minčių, kaip e, pasiekti lyčių lygybės, bet kas mums visiems yra svarbiausia, yra kad e, ir dirbdami tą darbą, įsigydami tikslų, galime turėti skirtingų nuomonių, skirtingų strategijų bet ir nekovoti vienas kitų, o papildyti vienas kito darbą. Ir pasakius tai, norėčiau pakalbėti apie keletą išsakytų pastabų. Ačiū už pasisakymus. Žinoma, jūs teisūs. Svarbiausia ne kaštai, o gyvybės Mano kasdienis darbas e, yra susijęs Austrija, Viena. Mes dirbame e, su dėlė tarnyba, kuri padeda aukų, e, smurto aukoms, padedame pen, virš 5000 aukų per metus ir atvykę į vieną būsite laukiami mūsų centre ir vėlgi aš matau, kad femicido skaičius didėja jau šiemet buvo tokie penki atvejai. Bet kaip žinote, Austrija turi vyriausybę e, e, konservatyviųjų dešinio sparno koalicijos vyriausybę jau metus. Ir vyksta diskusija, kad e, dėl to femicido buvo kaltinos kai kurios grupės, tokiu mastu, kad aukšto lygio politikas per spados konferenciją pareiškė, kad pabėgėlių krizė vykusi 2016 metais, būtent yra femicido priežastis. Tai matome e, nerima keliančią tendenciją, kad moterų smurtas prieš moteris ir jų žudimas yra instrumentalizuojamas. Netgi mes bandome su tuo ginčytis ir kovoti, nes negalime kaltinti visą žmonių grupę dėl to, ką padarė keletas individų. Ir mums rimtai kyla nerimas, kad e, ta darbotvarkė nukreipta prieš migrantus ir prieglaušio prašytojus tiesiog nuodija mūsų sistemą ir mūsų visuomenės. Ir tampa vis sunkiau e, ginti visų žmonių teisės. Nes tampa įmanoma e, gauti politinę valdžią, vykdant tokią darbo tvarkę man atrodo, kad tai tikrai kelia nerimą ir Austrijoje mes bandome išlysti iš savo burbulo ir kalbėti apie tas problemas ir su žmonėmis, kurie taip mano. Tai nelengva, bet turime tai daryti demokratinėje visuomenėje. Ir mes patys turime bandyti geriau paaiškinti, ką turime galvoje ir rasti bendrų sąlyčio tiškų, nors, nors kartais tai atrodo labai sunku padaryti. Bet aš manau, kad e, demokratinėmis sąlygomis tai yra vienintelis būdas. E, ypač jeigu kalbėsime apie moterų be dokumentų teisės, e, Joana ir Evelin kalbėjo apie tai, labai sunku jas apginti dėl tokios politikos. Ir manau, kad čia turime vieningai atstovauti savo pozicijas, kad žmogaus teisės, žmogaus teisų konvencijos nuostatos reiškia, kad kiekvienas asmuo gimsta su teisė gyventi ir naudotis jam priklausančiomis laisvėmis. Labai pavojinga yra, jeigu diferencijavame žmonės, sakydami, kad tikrieji Austrai, jie turi teisės, o tie kiti turi mažesnių, mažesnės teisės. Ką tai padarys mūsų visuomeniai? Turime e, sureaguoti į tokią, tokią diskusiją. Ir diskusija e, apie smurtą namuose, ji vyksta ir Ir dažnai aukos pačios yra kaltinamos. Kad tokio aukų kaltinimo ilgą laiką negirdėjome, o kuris dabar pasireiškia vis dažniau. Atrodo, kad pokyčiai visuomenėje yra tokie, kad mes iš naujo turime viską aiškinti. Mums ES ir ES parlamentas yra labai svarbios institucijos, ypač kai esi iš mažos šalies. Labai svarbu girdėti garsų, bendrą europinį garsą, balsą, kalbant apie Europos vertybės, apie žmogaus teisės. Žinoma, mes remiame Europos institucijų raginimą balsuoti, dalyvauti rinkimuose, nes šį kartą tikrai tai labai svarbu, mes prie šios kampanijos prisidėsime. Ir taip pat mums moteris e, yra labai svarbi jėga, nes matome, kad moteris rečiau balsuoja už kraštutinius dešiniuosius Austrijoje. Jeigu balsuotų vien tik vyrai, turėtume prezidentą, ne demokratą tikrai. Bet būtent moteris užtikrino, kad buvo išrinktas demokratinis kandidatas. O jeigu kalbėsime apie jaunas moteris, tai 67 procentai jaunų moterų balsavo už demokratą prezidentą. Aišku, jis yra vyresnis. Bet tai reikia pripažinti, kad moteris yra labai svarbios ES ateičiai. Kaip Joana sakė, turime parodyti, kad mums e, rūpi jų dalyvavimas rinkimų kampanijose. Manau, kad būtų puikus ženklas parodyti moteriams, kad uh, Stambulo konvencija ratifikuojama, kad tai yra pasiekimas jų labui, nes tai susiję ne tik su daugeliu moterų, ir, bet ir vyrais ir šeimomis būtent tas. Uh, toks smurto mastas. Estamos a encaminhar-nos um bocadinho antes da hora para o final desta, desta sessão. Aš eh, norėčiau dar papildyti išsakytas eh, mintis. Uh, Sutikdamas su to, kad politika egzistuoja skirtingas nuomonės dėl to, kaip reikėtų pasiekti tam tikrų užsibrieštų tikslų, mes e, savaime suprantama laikomis skirtingų pozicijų vertinant šią temą, atsižvelgdami į skirtingas aplinkybės, e, situacijas, e, siūlome ir skirtingus problemas sprendimo būdus, tačiau labai svarbu mums e, užtikrinti tam tikrą e, veiksmų ir gyvenimo priemonių solidarumą. Dėl to manau, kad visi sutarėme, sutarėme dėl to, kad būtina kovoti su smurtu prieš moteris, su bet kokiomis jo apraiškomis e, ar pobūdžiais ir taip pat reikia aiškiai sustarti dėl smurto apibriešties ir e, traktavimo vertinimo, nes tai yra taip pat labai svarbus aspektas su šio reiškiniu kovojant. Labai svarbu apginti moterų orumą, tačiau privalome atsižvelgti ir į moterų ekonominę situaciją. Labai dažnai moterų ekonominė padėtis ir tampa prielaida uh, ar priežastimi jų e, patiriamo smurto, diskriminacijos, išnaudojimo. Moteris dažnai dėl blogos ekonominės savo padėties patenka į tokias aplinkybės, kuomet jų atžvilgių yra naudojamas smurtas. Tam e, tikrų smurto formų įteisinimas, e, kaip buvo minėta, šioje diskusijoje dažnai pradamos vykdyti atitinkamos kampanijos siekiant įteisinti tam tikras smurto apraiškas, tačiau aš manau, kad e, čia vėlgi sutarėme dėl daugumos e, aspektų, pirmiausiai dėl būtinybės e, atitinkamai finansuoti priemonės, kurios yra skirtos kovoti su smurtu prieš moteris Tačiau čia mums dar reikės sukarti netrumpą kelią visoje ES ir atskiriose valstybėse narėse, daugelį jų. O kita vertus, e, reikia paminėti, kad e, yra ir tokių ES valstybių narių, kurios šioje srityje yra pasiekusios tikrai apčiuopiamos pažangos vertinant e, global, globalinėme kontekste. E, bet kokia atveju moterų teisės negali būti mažinamos, siaurinamos, tačiau e, atitinkamas tendencijas mes iš tiesų pastebime ir turime su jomis kovoti. O mūsų komitete privalome siekti, kad atitinkamos diskusijos persikeltų ir į kitus Europos parlamento komitetus, apie tai kalbėjo Johana. Taigi dar kartą noriu padėkoti visoms pranešėjams už išsakytas mintis, už dalyvavimą mūsų diskusijoje. Taip pat e, dėkoju ir kitiems posėdžio dalyviams. Ir tą gaidą norėčiau posėdį ir užbaigti. Kartu, baigdami ir komiteto posėdį, noriu tik pranešti, kada vyks kiti posėdžiai. Vasario 26-27 dienomis jie yra numatyti kvietimai ir darbo tvarkės projektai.